Okay, colleagues. Colleagues, as I open the meeting. Kolegos, noriu pradėti posėdį. Ir pirmiausia, noriu pasveikinti pramonės ir priekybos rūmų, Meklenbergo ir vakarų pomeranijos žemės atstovus. Sveiki atvykę. Na, tikiuosi, kad jums bus įdomu padalyvauti mūsų posėdėje. Kolegos, turite darbo tvarkę, tikiuosi, nu jūs tenkina. Pirmiausiai turime protokolus 18.19 bei 25.26 kovo. Tikiuosi, kad galime laikyti juos patvirtintais. Ačiū. Toliau. Reglamentas dėl valstybės pagalbos galimo. Tai yra nuomonės projekto svarstymas. Komisijos pasiūlymas siūlo keisti tam tikras valstybės pagalbos taisyklių aspektus. E, e, transporto komitetas, turiu sakyti savo nuomonę, konkrečiai dėl e, viešojo sektoriaus įsipareigojimų aviacijos transporto ir geležinkelio transporto srityje. Mane, pažiūrėjau, neramina šitas raginimas komisijos keisti reglamentą 1321 per reglamentą dėl vadinamos valstybės pagalbos. Pagal komisijos pasiūlymo 9 straipsnį e, reglamentas 1317 e, turėtų nustoti galioti įsigaliojus šiam reglamentui. 9 straipsnis dabar atleidžia valstybės nuo įsipareigojimo 108 e, straipsnėje, 108 nu, nu, straipsnėje iš anksto informuoti apie pakeitimus, e, kada kalbama apie tarifinius, e, apie nustatytų tarifų laikymąsi pagal šio reglamento nuostatas. Taigi, jeigu šio reglamento 1370 nuostas bus uh, uh, perkeltos į namai įgalinantį reglamentą, tai iš tikrųjų tas gerokai sesins. 1370 reglamentas buvo teisės aktas, kuris buvo primtas bendro sprendimo priimimo e, metodu ir dėl to mano supratimu yra tiesiog neprimtina, kad komisija siūlo keisti bendrai sprendimu primtą uh, E, teisės aktą, e, siūlom pakeisti jį e, komisijos teisės aktu, kur parlamentas tik tai traukiamas į konsultacijas. Mažo to, pagal nustatytą tvarką komisija turėtų teikti pasiūlymus, pakeisti reglamentą 170. Be to, kad dar viskas būtų painiau, komisija pateikė pasiūlymą tiesiog per tiesioginės teisėkuros procedūrą ir sunku suprasti, kodėl komisija neįtraukė siūlomų pakeitimų e, šiame įgalinimo reglamente tiesiogiai pasiūlyme dėl reglamento 1370 pakeitimo. E, kurdama įgalinančio reglamento pasiūlymų projektą, komisija tokiu būdu akivaizdžiai parodė nepagarbą parlamento teisiniai prerogatyvai, bet kokie pakeitimai reglamente 1370, kuriuos komisija norėtų įtraukti, turėtų būti padaryti tik tai laikantis įprastinės teisėkuros procedūros. E, komitetas e, vadovauja šagrinėjimui. E, iš pradžių buvo gauta maždaug 50 vyriausių pakitavimų. E, dėl pakeitimų įgalinčiam reglamentą susijęs su viešojo transportu, tačiau kadangi taryboje valstybės narės priemė e, sprendimą, pirmikačios airijos prašymų, kur e, yra bet kokios nuorodos į PSD reglamentą. Na ir panašu, kad e, jie taip pat sieks uh, e, išbraukti ir kitas nuorodas iš reglamento, tai aš nusprendžiau, kad e, pagal įprastinę 49 taisyklę aš teiksiu šią nuomonę svarstymui. E, jeigu mes norime laikyti, sakom, e, darbų grafiko, mes turim labai greitai pateikti šią nuomonę, kadangi kom, darbų grafikas yra labai glaustas. Ir tai reiškia, kad pakeitimams galutinis terminas yra balandžio 27, 25 vidurdienis. E, teikti pakeitimus galima tik anglų kalba, nes kitaip paprasčiausiai nebespėsime su komitetu. E, mano namės projektas, kuris yra trauktas į šios dienos dokumentą, irgi dar nėra išverstas. Tačiau tikiuosi, kad e, mums pavyks pasiekti e, sutarimą dėl pasiūlymo, kad e, pakeitimai būtų išbraukti iš 9 straipsnio. E, manau, kad pakeitime liks siūlymas um, išbraukti, dalyti. Ir manau, kad šiuo atveju E, ne tiek svarbu yra tai, kad jis yra parašytas anglų kalba, bet svarbiausia, kad e, šis pasiūlymas šitą nuomonę pasiektų ekom komitetą ir jie turėtų į paranką, kada pradės balsuoti dokumentų paketo. Taigi, kaip sakiau, balandžio 25 vidudienį yra e, galtinis terminas ir tikiuosi, kad e, mano pranešimas anglų kalba jūs pasieks ir e, jūs galėsite dar kartą supažinti to, ką sakiau. Pone Groš. Na, aš kalbėsiu labai trumpai. Visų pirma, dėl esmės mes šimtų procentų pritarėme. EPP neketina teikti jokių pakeitimų. Antras straipsnis turi būti išbrauktas. Klausimas kyla dėl ko komisija įtraukė šią nuostatą į tokio pobūdžio reglamentą, kada iš tikrųjų turėtų veikti bendras sprendimų priimimo mechanizmas. Taigi man keltai patys klausimą kaip ir jums, nors aš nesu teisės ekspertas ir net nežinau, ar tiesąkant tas žingsnis buvo teisėtas. Todėl norėčiau sužinoti, kaip yra iš tikrųjų. Kitas dalykas, kuris mane domina, kodėl 70, kuris e, buvo pakėstas 2007 metais, nebuvo įmamas pagrindu. Bet dar vienas klausimas, arba dar vienas pastebėjimas, vargu ar tai įvyks, bet jeigu komisija ir taryba susitartų, kad mano pranešimas dėl e, prievolių viešo transporto srityje e, turėtų būti įtrauktas. Nežinau, kada bus priimtas galutinis sprendimas dėl to, bet manau, kad reiks prie to grįžti. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat kalbėsiu labai trumpai. Mes kaip frakcija esame pasirengę su Griopa palaikyti šią iniciatyvą. Ir ne tik dėl formos, bet mes taip pat pritarėme dėl turinio. Kitaip sakant, mes jūs palaikome. Panas Debaka. Aš irgi kalbėsiu labai trumpai. Pirmininkė, Aš sutinku, kad e, e, viena vertus e, iš komisijos pusės neblogai yra iniciatyva pakeisti taisyklės prievolės viešo transporto sitie. Tačiau visą tai turėtų būti daroma laikantis įprastos įsiekuros procedūros. Mes manome, kad tai, kas padaryta, nukrypo nuo įprastos procedūros, todėl mes pritarėme jūsų komentarams. Uh, gali kilti tam tikros painiavos dėl geležinkelių paketo, todėl tai turbūt irgi reikėtų akcentuoti. Na ir dar vienas A. Iksi. E, dėl ko išbrauktas šita dalis šito nelabai suprantame, tačiau šiaip jau iš esmės mes palaikome jūsų, jūsų idėjas. Uh, panas Kramer. E, mano frakcija taip pat visiškai jūs palaiko, tačiau mes taip pat kaip ir jūs esame sunerime būtent dėl to, kas už viso to glūdi, ko siekia komisija. Ką komisija turi omeny, apie ką komisija galvoja, kadangi e, šitas paketas svarstomas e, jau porą metų ir šiaip jau komisijos vaidmo būtų saugoti, kad būtų laikomasi sutarčių, o ne pačiai juos pažeidinėti. Aš tikiuosi, kad e, e, tikėjausi, kad viskas bus sutvarkyta ir dabar staiga jie vėl daro kažką tai visiškai priešingo, pažeisdami visas taisyklės. Taigi, ką jie savo mano? Uh, juk yra dokumentas, dėl kurio e, komisija, parlamentas e, ir taryba susitarė. Ir jeigu parlamentas dabar nustumėms kažkur tai į šoną, tai iš esmės yra atiminėjamas tam tikras mūsų teisės. Tai vyksta ne pirmą kartą ir mūsų tas tikrai netenkina. Jeigu vėl reikėtų viską pradėti gal kiek kitoniškai, e, siūlomas iniciatyvos būtų gal ir primtinos, bet tik tai netokiu būdu. Taigi, kaip ir praeitą kartą, aš manau, kad mes turime parašyti raštą komisijai, o taip pat ir parlamento pirmininkui, kad kreiptumėm dėmesį, jog dar kartą kažkas tai bando parlamentą palikti nuo šalyje. Visi turėtų apie tai sužinoti, mes turime šešinę paskleisti galima plačiau ir jūs, kaip komiteto pirmininkas, taip pat turėtumėte rašyti, kaip galima plačiam e, asmenų ratui, ir pareikšti, kad mes nesame pasirengę susėdėti ir susitaikyti su tokia padėtimi. Mes šito neleisime. Kai komisijos uh, atstovas čia bus rytoj, mes turim iškelti šį klausimą dar, kad ta komisija turi iš tikrųjų saugoti, kad būtų laikomas sutarčių, o ne priešingai pačiai pažydinėti jas. Ačiū. Uh, aš tikrai garsiai išreikščiau savo nuomonę ir ją visi išgirso. Dabar panasyla. Aš irgi norėčiau pasakyti porą žodžių dėl procedūros. Kai, e, tačiau padarysiu tai, kad išgirsime komisijos paaiškinimus dėl to, kodėl taip atsitiko. Kągi, mes turime komisijos atstovę vardus, ponė Mercedes Kampo. Ačiū. Pamėginsiu Jums paaiškinti grinai teisinius argumentus, kuriais grindžiamas komisijos pasiūlymas. Taigi tik tai teisiniai argumentai. Kaip žinote, reglamentas e, 1370-2007 metų yra transporto reglamentas ir kai jisai buvo patvirtintas, jisai patvirtintas dviejopų teisinių pagrindų. Tai yra dabar galiojančio 91 straipsnio pagrindu, tai yra transporto teisinis pagrindas ir 119 straipsnių starties, e, kuris leidžia tarybai nustatyti konkrečius suderinamo kriterijus arba sąlygas e, dėl tos pagalbos, kuri, dėl kurios nereikia po to pranešimų siūsti komisijai. Taigi, kalbant apie transporto reglamentą, kalbant čia apie 9 straipsnį, kur kalbama apie pagalbą, e, kurie siekiama kompensuoti tam tikrus įsipareigojimus užtikrinti viešasias paslaugas. Taigi, po Lisabono starties pasirodė naujas straipsnis, tai yra 108.4 straipsnis, ir šis straipsnis numato šiokį tokį nedėlį niuansą, kuris komisijai dabar suteikė išskirtinę kompetenciją nustatyti tas suderinamo sąlygas e, tom kategorijos sritim, dėl kurių komisija neturi būti atskirai e, informuojame. Tai reiškia, kad komisija, na be abejo, pritinant parlamentui, tačiau 109 straipsnio pagrindu, kuris lieka nepakitęs, gali nustatyti pagalbos kategorijas, dėl kurių tiesiog kaip dėl atskiro paketo e, priimamas pritarimas, bet be abejo, tai jos turi atitikti suderinamumo kriterijus ir sąlygas. Taigi, 370 reglamentas dabar peržiūrimas, komisija pateikė pasiūlymą šį reglamentą šiek tiek modifikuoti ir tai reiškia, kad reiškia, kad devintas straipsnis negali dabar likti nepakytas, kadangi susikūrė naujos taisyklės, sukūrė naują institucinę struktūrą. Ir tai yra vienintelė priežastis, dėl ko komisija turėjo pateikti pasiūlymą uh, į įgaliojantį reglamentą, taip pat įtraukti devintąją straipsnį, uh, kadangi mes negalime. Kitaip sakant, komisija dabar pagal Sabono sutartį turi nustatyti detalę tvarką. Ir dabar mes turime suspręsti, ar mes norime palikti tą tvarką dėl tam tikro blokinio patvirtinimo tos tvarkos ir Jeigu tai bus palikta pagrindiniame reglamente, tai be abejo įgaliojančiame reglamente mes irgi turėtume nustatyti tokią tvarką. Taigi mes tikrai neturėjome jokių kitų ketinimų, paprasčiausiai tai buvo teisinė būtinybė. Antriniai teisės aktai turėjo būti suderinti su nauja institucinė struktūra, kuri susikūrė įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Ačiū, aš tikiuosi, kad jums dabar bus aiškiau. Well, I, uh, thank you, Commission. Gerai, ačiū komisijai. Nežinau, ar kas nors paaiškėjo, bet bet kokiu atveju dėkoju. Man atrodo, kad e, vos tik išgirstame tokius terminus kaip teisinė būtinybė, e, pradedam įtartinai vertinti padėtį. Mes esam išrinkti parlamentarai ir aš manau, kad tokiu būdu jūs tiesiog e, šiek tiek apraminate parlamentą, bet nieko nepaaiškinat. Ponas Bradburn. Ačiū pirmininkė. Aš turiu pasakyti, kad e, laukiu, ką pasakys komisija ir kaip visada paaiškinimas yra e, susijęs su straipsnių išvardinimu greičiausiai, manau, turėtume kalbėti apie tai, kas vadinama skaidrumu. Mes kaip parlamentas nesame įtraukiami į problemos sprendimą. Ir kaip kolegos atsimena iš ankstesnių diskusijų apie e, pirminius reglamentus, kai mes kalbėjome apie valstybės paramą ir panašiai, tai pamatėme, kad priemonių yra gana kontroversiškų siūloma. Mes e, visi E, šiek tiek nustebę buvome išgirsti ne tiek teisinę poziciją, kiek tokią jautrę poziciją. Mes diskutavome e, su jumis, kaip tiesiogiai visuomenės išrinkti atstovai. Ir aš naujo kinga, kai jūs kalbate apie tai, kas, kokius straipsnių yra reglamentuojama. Mums reikia atvirumo ir noro diskutuoti apie pasiūlymus, kaip jūs pirmininkė sakėt savo žanginiai kalboje. Manau, jūs esat visiškai teisus ir mes turime toliau daryti spaudimą, kad užsitikrintume, kad mes kaip išrinkti politikai galėtume uh, aktyviau, konkrečiau uh, dirbti, sprendžiant turinio klausimus, o ne tik tai formalumus. Pone Lichtenberger. Aš norėčiau pridurti vieną dalyką. Jeigu dabar e, pradėsime kalbėti apie vienamosius teisinius būtinumus, teisinės būtinybės, e, tai e, kaip bus su parlamento procedūra. E, parlamentas e, tarsi negalės deramai reaguoti, taip kad, kaip kad turėtų būti jam e, E, vadovaujantis visais įgaliojimais leidžiama. Viskas dabar atrodo priklauso tik nuo interpretacijų. Tesnės priemonės e, yra e, prišvažystamos tais atvejais, kai yra numatyta galimybė įtraukti parlamentą į procesą arba atsižvelgti jo nuomonę. Aš nesakau, kad reikia E, griežčiau už tai kalbėti šiuo klausimu, būtent šį klausimą sprendžiant. Bet bazinius juridinius procesus privalome pritaikyti. Ir aš tą sakau kaip Teisės reikalų komiteto narė. Maiklas. Mūsų teisės tarnyba. Ar yra, ji išreiškusi kokią nuomonę? Ar ji pasisako už komisijos variantą, ar reikalai klostosi taip pat kaip Vokietijos Bundestage. Aš nežinau, kas vyksta Vokietijos Bundestage, bet galiu pasakyti, kad mūsų teisės tarnyba pritarė mūsų nuomonė ir sako, kad interpretacija turėtų būti kitokia negu pateikiama komisijos teisės tarnybo. Atrodo, šiandien ženkliai išsiskiria teisės nuomonės tarp skirtingų institucijų juridinių tarnybų. Man didžiausia nerima kelia štaikės, kaip ponas Bradburnas labai teisingai pastebėjo, e, viešų jų viešo intereso įsipareigojimai yra iš esmės susiję su e, visuomeniniu transportu e, miestuose, kaimo teritorijose. Ir jeigu mes e, pradėsime keisti reglamentą, kuris tai dabar reglamentuoja, turiu galvoje 13.30.2007 metų, tai e, galime pridaryti daug klaidų, jeigu neinformuosime parlamento apie tai ir jeigu neįvertinsime, kokiu padariniu tai gali turėti e, visuomeniniams įsipareigojimams. Aš manau, kad e, galime kalbėti apie konstitucinę sutartį, apie, apie dar ką nors, bet e, e, jokių būdų negalima pamiršti, koks parlamentui tenka vaidmuo. Taigi, aš atvirai pasakysiu, e, man kelia nerima visuomeniniai įsipareigojimai, visuomeninio transporto užtikrinimas, nes e, visomis kitomis aplinkybėmis, kai kalbame apie valstybės paramą, pramoniai, visuomeninio transporto tinklams ar panašiai, turime nepamiršti, kad uh, E, kalbame apie viešą interesą. Todėl aš ir sakau, kad galima kažką išbraukti. E, teisės ekspertai gali ginčyti su mumis kiek tik nori, bet galų gale turėsime nuspręsti, ar e, teisingai būtų, jeigu pritaikytume PSU viešajam transportui. Ir kitas dalykas, ar reikia transporto komiteto nuomonės, aš manau, kad taip. Ponas Groš dabar. Aš turiu uh, tokį netiek klausimą, kiek pastebėjimą, pasiūlymą išsakyti. Pirmininkė, man atrodo, kad jūs paminėjote, jog reikia e, judėjimo generalinėme direktore te palikti konku, e, aptarti konkurencijos klausimą. Mums tampa nebeaišku, kas bus tokia atveju, jeigu būtų geriau paskirstintos atsakomybės rytis, mes geriau žinotume, kokie svarbus tie klausimai, mes nepalkalma apie kažkokią tai bendrą valstybės globėjos paramą. Teisingai pastebėjot, aš e, matau, kad čia e, tampame tarsi komisijos vidinių ginčių ir peštinių aukomis. Aš e, nieko neturiu prieš jų vidaus ginčius, bet kai jie tas problemas išspręs, e, turi būti užtikrinta, kad parlamentas nebūtų apeitas. Taigi tiek mes turime išsakyti. Pakeitimų pateikimo terminas e, balandžio 25 diena. Aš žinau, kad parlamente bus dėl to tarimasi dar labiau. Ačiū už jūsų paramą. O dabar pereinu prie kito darbo atvarkės klausimo. Ir tai yra Europos e, Sąjungos e, civilinės aviacijos e, išornė politika. Pranešėjas yra ponas Marinesku. Pone Devirak, atsiprašau, iš mūsų komiteto. Kolegos, jeigu ES 2010 metais būtų sukūrusi gerus teisės aktus aviacijos avarijų atveju ir apibrėžusi būtų aiškiau, kas yra aviacijos avarija. Nereikėtų šiandien naujų taisyklių dėl tokių avarijų prevencijos. Todėl e, mes dabar pateikėme pasiūlymus, kurie e, sureaguoja į įvykusias realius atvejus. Aš e, galiu pasakyti, kad daugeliu atveju matome, kad pavojingas elgesys ir neteisingos uh, E, skraidimo sąlygos sukėlė avarius. Todėl 2003 metais mes sukūrėme teisės aktus, kurie leidžia praktikams, lakūnams arba oro kontrolieriams signalizuoti apie e, nelaimingą atsitikimą arba e, klaidą. Mes esame matę, kaip ekspertai išsiaiškina iš anksto atvejus. Kitas dalykas, praėjus dešimt metų nuo įgyventinimo pradžios e, matome, kad padėtis pasikeičia ir yra teikiamas naujas pasiūlymas. Pirmiausia, stengiantis užkirsti kelią e, nelaimingės atsitikimams, reikia e, rinkti informaciją apie skirtingas e, oro erdvėje vykusias nelaimės. E, Pirmiausia, kad duomenys galėtų būti surinkti, reikia užtikrinti, kad vietoje dirbantis personalas surinktų reikalingus duomenys apie e, nelaimės priežastis ir panašiai ir tada pateiktų nuomonę apie galimas e, padėties gernimo priemonės. E, mes matome, kad neturint e, deramos informacijos negalima išsiaiškinti, kas kaltas dėl nelaimingo atsitikimų. Ir dėl to mes e, norime, kad būtų galima geriau išsiaiškinti kaltuosius ir atkurtume teisingumo atmosferą. Valstybėse narėse ir skirtingose aviacijos organizacijose yra renkama informacija apie nelaimingus atsitikimus ir reikėtų, kad šios sektoriaus darbuotojai e, rinktų informaciją apie tokius dalykus, nebijodami, kad jie bus persikojami. Jų vienintelis tikslas turi būti saugumo sustiprinimas. E, šio pranešimo e, tikslas užtikrinti, kad renkant informaciją išvengtų nuobaudų iš savo hierarchijos pusės. Ir šiame pasiūlyme mes labiausiai akcentuojame, kad mūsų veiksmai turi būti orientuoti į apsidraudimą ir e, siūlomas priemonės turi būti pakankamos. Pavyzdžiui, jeigu darbuotojas mano, kad jis yra atleidžiamas iš darbo dėl to, kad pranešė apie tam tikrą pažeidimą arba tam tikro teisės akto nesilaikymą, jis turi turėti galimybę e, kreiptis į atitinkamas teisingumo instancijas. E, pavyzdžiui, būtų galima nurodyti tiksliau e, pažeidimo e, būdus, pažeidimo mechanizmą. Kitas dalykas, mes turėtume tiksliau apibriežti rimto atlaidumo atvejus, kad visi darbuotojai galėtų pasinaudoti atitinkamą apsaugą visose ES valstybėse narėse. Teisingumo kultūros sutvirtinimas yra gyvybiškai svarbus ir Europos komisija pradėjo, e, pateikė labai gerą pasiūlymą ir aš manau, kad mes galime jais pasitikėti. Taip pat turime tikrinti darbuotojų pasitikėjimą mūsų sistema. Turime kalbėti apie kolektyvinių duomenų rinkimą. Reikėtų užsitikrinti, kad tai, ką čia siūlome, būtų pakankama. Kitas dalykas - informacijos rinkimas yra pagrindas, tačiau mes turėtume užtikrinti, kad renkama informacija leistų užkirsti kelią kitiems nelaimingas susitikimams. Čia reikia susitarimo dėl surinkamų duomenų kokybės ir tų duomenų suprantamumo visoms suinteresuotams pusėms. Informacijos keitimosi sistema turi būti veiksminga, e, suinteresuotos pusės turi turėti galimybę analizuoti sistemą ir pasiūlyti reikalingas pataisimo priemonės. Trečias dalykas - saugumas reikalauja tam tikros kainos, tam tikrų pastangų. Todėl mes e, galvodami apie dabartinės sistemos pakeitimą veiksmingesnėmis taisyklėmis turėtume galėtume užtikrinti deramą finansavimą. Suinteresuotos pusės uh, užtikrins rinkimą informacijos ir keitimąsi ją, bet uh, kad ta analizė, kad tų domenų analizė būtų vykdoma deramai, yra reikalinga lėšų, kitaip visos pasangos bus išvaistytos. Mes visi pripažįstame, kokie sunkumai iškyla nacionaliniu lygiu, mes visi suprantame, kaip svarbu tą informaciją analizuoti, kaip svarbu ją stiprinti ES lygmenių. Ir Europos uh, civilinės aviacijos organizacija, kuri turi daug analitikų, čia vaidina e, labai svarbu atmenį. Ketvirtas dalykas. Dabartinėme teisės e, akte yra visa eilė e, numatyta atveju, kada darbuotojai turi deklaruoti atitinkamoms institucijoms įvykius. Ir čia kalbame apie tam tikrą prasme savanorišką informavimo apie pažeidimus sistemą. Tam reikia aiškios juridinės bazės. Mes negalime pateikti pavyzdžių sąrašo. Mes turime pateikti labai tikslų sąrašą, kad visi žinotų, ką reikia deklaruoti. Ir e, bendrai, kai kalbame apie taikymo mastą, e, turime suprasti, kad būtina supaprastinti e, e, atostogų e, skrydžių reglamentavimo e, E, nuostatas. E, Incidentų atvejus, e, nelaimingo atsitikimo atvejus turi būti platus ir pritaikytas realiems įvykiams. Negalima pamiršti jokių konkrečių atvejų mes sakome, kad tarp suinteresuotų pusių laisvanoriško informavimo sistema turėtų būti pakeista ir į savo E, sistemoje pasiūlytas sąrašas turi būti naujesnis. Sakome, kad reikia e, nuolat tikrinti e, sąrašo atnaujinimą, deramas sprendžiant, kas į tą sąrašą turėtų būti rašti, turi būti įtrauktos visos interesuotos pusės. Ir jų interesai turi būti atspidėta. Ir penktas dalykas, reglamento projektas turi leisti valstybėms narėms ir aizai uh, E, keisis info, renkama informacija. Tiesą sakant, nėra normalu, kad šiandien valstybės narės negali detaliai e, e, informuoti apie e, jo, o, jos oro erdvėje įvykusios nelaimės detalės, jeigu e, susijęs lėktuvas yra įregistruotas kitoje šalyje. Ir tai kelia e, didelę riziką e, aviacijai. Taigi tiek mes turėtume padaryti, mes turime išsiaiškinti konkrečius veikimo būdus, ką mes turėsime daryti artimiausiams savaitėms. Ačiū. Thank you, Mrs. Divarak. Mr. Al-Kadrawi, S&D. Dėkoju pranešėjai, dabar ponas Al-Kadrai. Dėkoju už sutiktą žodį. Keletą žodžių pasakysiu savo frakcijos kolegos vardu. Visų pirma, norėčiau uh, padėkoti pranešėjai, kuri paminėjo labai e, svarbius e, dalykus, kalbėjo apie e, aplinkos kūrimą, kurioje, kurioje veikiantis dalyviai pasitikėtų vienas kitų ir netiek daug buvo apie, kalbama apie bausmes. Taip pat buvo kalbama apie aplaidumą ir taip pat dėl, dėl, dėl to, kad tie, kurie pateikia ataskaitas apie uh, kažkokius įvykius, uh, gautų. Um, yours, gautų grįžtamą į ryšį. Uh, kai kurios paminėtos praktikos jau yra veikiančios jau veikia reglamentas 216 e, ir, ir į šį pasiūlymo projektą nebuvo jis įtrauktas. Kaip, kaip žinot, e, e, turi būti įsteigt, turi dalyvauti šiuose procedūrose ir EASA agentūra jai turi būti suteikta galimybė dirbti kartu ir prisidant e, prie, prie reglamentavimo. Dabar dėl nekomercinės aviacijos. E, kalbama apie visus e, visus, visas oro transporto priemonės, bet nekalbama apie neprofesionalias, neprofesionalias transporto priemonės, pavyzdžiui, sklandytuvus ir taip toliau. Tai taip pat juos reikėtų įtraukti, bet tiesiog reikėtų e, vadovautis proporcingumo principų prašant pateikti ataskaitas. Ir taip pat reikėtų vadovautis bendraja aviacijos saugumo e, direktyva. Dėkoju, kad pranešėja tai e, paminėjo ir tikiuosi, kad toliau šioje srityje puikiai bendradarbiausim. Dabar prašau žodis suteikiamas ponui Kačin. Dėkoju kolegoms, pranešėjai. Labai džiaugiuosi galėdamas e, dirbti su ponė Deveirak. Ji tikrai yra ekspertė savo srities. E, taip pat ji e, dalyvauja ir triologė. Mano frakcija remia pranešimą tikrai mums reikėtų labai daugiau pasistengti prevencijos srityje. Dabar jau yra e, teikiamos ataskaitos, bet vis dėlto reikėtų šioje srityje dar labiau padirbėti, reikėtų dar dirbti efektyviau, valstybės narės turėtų bendradarbiauti teikdamos ataskaitas ir jas analizuodamos. Kalbant apie apsaugą tų, kurie pateikia tas ataskaitas, tai labai svarbu, kad jiems būtų užtikrinta ta apsauga. Vargu, e, kompanijos vis labiau e, mas įvairių priemonių siekdamos sumažinti e, kainas. Ir kai išgirstame apie tai, kad pigių skrydžių bendrovės nori dar labiau sumažinti kainas, tai reikia atkreipti į tai dėmesį ir e, į mus kreipėsi nemažai asociacijų, kurios prašė, kad joms nebūtų taikomas šis reglamentas ir prašė, kad galėtų nepateikti ataskaitų dėl, eismo, dėl įvykių. Aš kalbėjausi ir su jų atstovais, ir su pranešėja ir pasakiau, kad visos transporto priemonės, kurios e, perveža žmonės ir kurios e, gali nukristi ir sužus, e, sudušti, joms turi būti taikomi šie reglamentai. Aš labai Norėčiau ir toliau bendradarbiauti su pone pranešėja ir su šešėliniais pranešėjais, toliau pildant dokumentą. Dėkoju dabar pone Foster. Dėkoju pone pirmininkė, dėkoju poniai Deveirak pranešėjai. Aš e, buvau pranešėję, kai buvo rengiama pagrindinė direktyva 2003 metais. Manau, kad parlamentas tuomet labai puikiai padirbėjo, nes apskritai tada buvo pirmą kartą įdėkta ši privalomo ataskaitų teikimo sistema. Kai, kai kurios valstybės būtent po to uh, pradėjo teikti ataskaitas. Taigi nuo to su direktyvos prieimo praėjo jau dešimt metų. Ir dabar jau aišku, ką reikia pateikti, jeigu pasižiūrėtumėte tą privalomo ataskaitų pateikimo dalį, tai ten aiškiai apibriešta, kokias ataskaitas reikia pateikti ir ką reikia pranešti. E, Vokiet... Yra tam tikrų neatitikimų kai kuriuose valstybėse, pavyzdžiui, Vokietijoje. Aš aišku, kad Vokietijos nekritikuoju, bet tik noriu pasakyti, kad kai kurios valstybės narės skirtingai interpretuoja nustatytas tais, taisyklės. Taip pat reikia spręsti problemą, kad kai kurie veikėjai bijo pateikti tas ataskaitas. Uh, Tai reikia mums e, sukurti tokią labiau vienas kitų pasitikinčią e, visuomenę, kad būtų galima gauti tikslės ataskaitas, kasgi atsitiko. Kalbant apie komisijos pasiūlymą, kaip, kaip jau sakė mm, kolega, tai tikrai mums kelia uh, E, nerima, kad EASA yra kaip ir išskiriama. Pirmų atveju EASA buvo įtraukta ir aviacijos saugumo agentūra buvo įtraukta į šio darbo atlikimą. Taigi aišku, kad skirtingos sritis ir skirtingi veikėjai turi bendradarbiauti. Tačiau, kaip, kaip jau buvo minėta, EASA jau turi agent, turi tam tikrus reglamentus ir reikia išsiaiškinti, ar mums, ar mes priimam ir turim tą saugumo agentūrą ar ne. Kiekvienoje valstybei nariai, bet to dar yra uh, aviacijos saugumo tarnybos, tai kaip jos turėtų bendradarbiauti ir kaip veikti. Tačiau komisija taip pat turėtų būti įtraukta į tą darbą, kurį atlieka agentūra. Taigi nereikia vienų ar kitų išskirti. Ir jeigu pasižiūrėtumėt į e, saugumo e, specialistų sąrašą, tai reikėtų e, kalbėti apie, apie pilotus, inžinierius ir taip toliau. Taigi, kas yra tie ekspertai, ką mes šiuo atveju turėtume įtraukti kaip ekspertus? dok dokumente e, teigiama, kad kai kurie informacija turėtų būti duodama mm, darbuotojams. E, taigi, kaip tai vykdoma, aš manau, kad žmonės ir taip pakankamai yra informuoti, nes gauna ESOS ataskaitą. Dėl, dėl uh, bendros saugumo rizikos, taip paminėta, manau, kad tai yra e, šiek tiek e, keistai suformuluota. E, šiuo atveju, šiuo atveju reikėtų būti šiek tiek lankstesniems. Kaip originalioje direktyvoje, pirmojo direktyvoje jau buvo tai įtraukta į penktą straipsnį. Reikia užtikrinti, kad vienas neprieštarautų kitam. Ta e, laisvanoriška sistema tai nėra tas pats, kas e, ta sistema, kuri veikia valstybėse. Laisvanoriška sistema buvo įdėkta Junktiniai karalystiai, pavyzdžiui, 92 metais. Taigi, kiekvienoj kompanijoje darbuotojai turi galėti laisvanoriškai pateikti ataskaitas. Ir tai ta laisvanoriška ataskaitų pateikimo sistema visiškai skiriasi nuo privalomos e, ataskaitų pateikimo sistemos. Tai puikiai prevencinė priemonė ir reikėtų valstybėms narėms rekomenduoti ją taikyti. Kaip jau minėjau, pranešėja aiškiai pabrėžė dalykus ir sritis, kuriuose turėtume daugiau dirbti. Aš tik e, norėčiau, kad komisija ir pranešėja taip pat atkreiptų į, į tuos dalykus, kuriuos aš išvardėjau ir tuomet pasieksime tikrai puikių, iš, e, pu, prieisime prie puikių išvadų. Mums reikia labai tikrai saug, e, saugios pramonės ir standartai turi būti labai aukšti. Mes turim užtikrinti, kad pilotai inžinieriai galėtų pateikti ataskaitas e, laisvanoriškai. Tačiau labai svarbu taip pat apibriežti, kas yra, kas yra svarbu, ką reikia pat, kokias ataskaitas reikia pateikti. Dėkoju pranešėję ir nekantrai laukiu kitos diskusijos. Ačiū. Ačiū ir, ponė Liktai, atsiprašau, kad jūs praleidau, bet e, dabar jau jūsų atstėjo. Na, aš suprantu, kad yra tam tikras ryšys tarp Britų. E, kągi. Man diskusija yra labai įdomi, noriu padėkoti pranešėjai pranešėjai, kuri išdėstė savo pirminės idėjas, kadangi e, iš tikrųjų reikėtų pabrėžti, kad daug e, visų suinteresuotų dalyvių, suinteresuotų šalių e, išreiškė savo pagėdavimą, kad būtų sukurta sistema, kuri būtų patikima, kuri veiktų sklandžiai ir kuri, na, būtų tokia prevencinio pobūdžio sistema. Tačiau, kada pradedi ateičiau domėtis, kas vyksta, iš tikrųjų kyla daug e, priežasčių susirūpinimui. Atsiranda situacija, kur išoriniam pasauliu tarsi nepripažįstamos padarytos klaidos ir e, jum pasisekė, jeigu apskritai vyko kokios vidinė diskusija. Taigi, uh, Mes manome, kad iš tikrųjų reikėtų gerinti šitą kultūrą, nes tos kultūros pagerinimas prisidėtų ir prie saugumo pagerinimo. Akivaizdu, kad tas, kas praneša arba nurodo problemas, neturėtų atsidurti nepalankioje situacijoje ir iškilus ekonominį krizį be abejo bendrovės daug įvairesniais būdais mėgina spausti savo darbuotojus. Taigi darbuotojai dažnai uh, laukia tokio spaudimo, tikisi tokio spaudimo ir e, praktiškai bet kokių neigiamų, pranešimas apie bet kokius neigiamus dalykus e, gali tapti pretekstu, todėl yra vengiama pranešti. Taigi mes turime pirmiausiai užtikrinti apsaugą tiems, kas pateiks tokių pranešimų ir kas e, ketina toliau prisidėti prie saugumo stiprinimo. E, kitas dalykas, e, tai kad reikia apimti ir arba įtraukti ir privačius orlaivius, nes atsiranda naujos linijos naujos kategorijos ir visą šitą sektorių taip pat reikėtų įtraukti, bet čia iškilta tam tikras psichologinis barjeras. Kas iš tikrųjų imtųsi, pavyzdžiui, atskleisti kažkokius trūkumus jūsų pačių privačiame orlaivėje kalbame apie automobilį, tai, na, galima važinėti kur laiką minkštomis padangomis ir ypatingai žmonės dėl to panikos nekelia. E, panašus požiūris gali įsigalioti ir čia. Taigi, iš tikrųjų, mes turime labai giliai e, aptarti taisyklės, kurios čia būtų taikomas privačiam privačiam laivynui. E, na ir kalbant apie tą duomenų pateikimą, pirmiausiai turime užtikrinti, kad nepaliktumėm visko taip, kaip yra dabar, kai trūksta to skaidrumo, kai tam tikra informacija vos prasisunkia iš pramonės sektoriaus ir e, bet kokias iškilusias neigiamas e, detalės informacija tarsi slengiasi iš karto sušluoti po kilimu ir paslėpti nuo visuomenės, tai būtų tikrai labai nepageidautinas iškinys. Akivaizdu, kad šioje srityje mes matome E, tam tikrus veiksnius, kurie kaip tik tai e, tarsi kenkia arba mm, atbaido žmonės nuo bendradarbiavimo, nuo informacijos atskleidimo, nuo, nuo, nuo, nuo vieningų pastangų. Aš manau, kad mūsų pasiūlymas būtent nukreiptas tam, kad e, šito būtų išvengta. Ponskun. Ačiū. Porą pastabų, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti Kristina Deverek, e, pranešėjai, Aš manau, kad e, įvairiausių pranešimas apie įvairias avarijas, incidentus e, civilinėje aviacijoje yra būtina prielaida, norint užtikrinti saugumą Europos oro erdvėje. Ir labai svarbu be abejo mm, taip pat užtikrinti, kad vėliau būtų reikiami pajėgumai išvengti, iškirsti kelią tokiems incidentams. Taigi labai svarbu kad e, būtų laiku pranešama apie tokius incidentus. E, egzistuoja domenų, kad, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje, Vokietijoje daugiau yra tokių pranešimų. Galima galvoti, dėl kokių priežasčių taip yra. Tačiau taip pat labai svarbu, kad būtų aiškiai apibriežti visi incidentai, techninės charakteristikos ir panašiai, ir e, kad būtų galima lengvai atsekti priežastis. Toliau reikia apmokyti darbuotojus, kad būtų galima pasiemti patirties iš tų pranešimų, iš tų, iš tų incidentų. Labai svarbu taip pat E, e, pasvarstyti, kaip mes galime pasinaudoti tais pranašumus, kuris teikia bendra Europos oro erdvė, pavyzdžiui, oro erdvės tam tikri blokai ir panašiai. Toliau, e, atlikus įvertinimą reikia užtikrinti, kad valstybės narės patirtų tam tikrų pasiekmių. Jeigu viso to perėsime, tai tada galima būtų kalbėti apie geresnę, saugesnę bendrą europinę oro erdvę, e, situacija pasigirės. Tačiau aš manau, kad kai kurios kitus aspektus aptarsime svarstant kitą darbo tokias punktą. Pone Maikler, e, ačiū labai, kalbėsiu trumpai. Nemažai svarbių dalykų jau buvo išsakyta. Šies jau labai aiškiai pasakė, mums reikia užtikrinti, kad būtų tinkamai įvertinti visi incidentai ir kad būtų imtasi prevencinių veiksmų. Tai leistų pagerinti aviacijos sektorius būklę. Ir čia turėtumėm kalbėti apie visus skraidančius e, objektus, net ir e, skraidyklės. Ar panašiai, nežinau, ar įmanoma visą tai užtikrinti, tačiau bent jau mes turėtumėm pamėginti apriepti visus skraidančius objektus. Uh, Be abejo, mes e, turime didžiuosius orlaivius e, ir, ir jiems taikomas taisyklės būtų kiek kitokios negu pilotų mėgėjų valdomiems mažiems aparatantams, bet vis dėlto turėtumėm apimti visus tam, kad rastumėm tinkamą pusiausvyrą ir tiesiog užtikrintumėm bendrą aviacijos saugumą. Paskrapta. Aš noriu paliesti vieną dalyką, apie ką jau kalbėjome kurį laiką, man atrodo, jau prieš kokius tris metus aš esu uždavęs komisijai klausimą, į kurį jinai atrodo buvo nepaėgi e, atsakyti. Tai yra, vadinamiai, dūmų incidentai, nuodingų dūmų išsiveržimai lėktuvuose. Vyko tokių incidentų, buvo netgi atveju, kai pilotai buvo apnuodyti, jie netgi prarasdavo sąmonę, tačiau per stebuklą vis dėlto kažkaip tai sugebėdavo nuleisti lėktuvą, nutupdyti lėktuvą. Na ir man teko girdėtis diskusijas Bundestage, kur e, transporto ministras, kuris beje nieko bendro su žaliaisiais neturi, yra pasakęs, kad e, vis dėlto turime kažką padaryti šioje srityje. Mes gal neturime visai vieningos uh, E, Europos oro erdvės, tačiau vis dėlto lėktuvai skraido tarp valstybinės erdvėse, mes turime prancūzų lėktuvus, kurie leidžiasi Vokietijoje, vokiečių lėktuvus, kurie leidžiasi Prancūzijoje ir panašiai. Taigi problema veikia visus. Kaip atrodo situacija? Pirmiausia, mes neturime aiškios europinės apibriešties. Šitas incidentas kartais yra pranešamas, kartais apie jį nutylima, priklausomai nuo rimtumo, e, kartais apsimetama, kad nieko nevyko, na ir tai tęsiasi. Uh, Taigi reikia pirmiausiai privalomos schemos ir privalomas europinės apibriešties. E, komisija negali tiesiog tylėti ir laukti, kol vyks koks nors tikrai tragiškas e, incidentas, tikra avarija. Mes neturime laukti nelaimės, bet turime dabar jau imtis priemonių, parengti pirmiausia aiškiai apibrieštą definiciją. Uh, E, ir toliau nustatyti bendras europinės taisyklės. Dabargi komisija kol kas tyli, ponas Kalasas taip pat nieko neatsakė man. Ir aš čia išvelgiu didžiulių pavojų, Kartais e, pilotų kabinos oro kokybė iš tikrųjų tiek bloga, kad pilotai tiesiog susirga profesinėmis lygomis, e, kyla rimtų incidentų ir kol kas dar laukiame, e, kad e, situacija būtų nušviesta aiškiau. Tačiau, norėdami išvengti blogiausio scenario, be abejo, mes turime imti skubių priemonių. E, Taigi nežinau, e, ar tai gali būti traukta į pranešimą. E, komisija kol kas atrodo tyli, nežinau, ar jie galės šiandien sureaguoti, tačiau aš norėčiau, kad tai būtų atsižvelgta ataskaitoje, nes tai yra naujo tipo pavojus, apie kurį iki šiol mažai buvo kalbama. Dėkoju, toliau panas Kornelis. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai Devirak, ir pasveikinti ją, parengus puikų darbinį dokumentą. Jame yra labai aiškiai išvardinti šio reglamento pagrindiniai elementai, pagrindiniai iššūkiai. Ir antras dalykas, aš norėčiau padėkoti parlamentarams, kurie šiandien kalbėjo, už jų indėlį ir už tai, kad jau jie išskyrė daug Europos parlamentui aktualių klausimų. Tai buvo pasakyta, ypač ponios Foster pasisakymė, Jau yra teisės aktų šioje srityje, jau maždaug dešimt metų galioja direktyva, mes čia nekuriame naujos politikos, mes tik tai patvirtiname politiką, kuri e, patvirtina, kad e, dabartinis pranešimas būtų labai aktualus aviacijos saugai, ypač kai E, vis labiau pradame kalbėti, kad saugumo reglamente reikia vadovautis rizikos elementų nustatymu. Reikia surinkti naujausią informaciją apie rizikos e, šaknis. Mes labai džiaugiamės, kad visi šiandien pasisakiusiai palankiai vertino e, nelaimių informavimo politiką. Siūlomasis reglamentas nieko naujo neįves, bet jis pagerins sistemą daugeliu Mm, aspektų. E, tai bus veiksmingiau, saugiau veikianti sistema ir e, kolegos paminėjo viską, kas aktualu. Aš išskirčiau keturis e, skirtingus aktualius elementus. Pirmiausia, vadinamoji teisingumo kultūra. Visas nelaimingus atsitikimus, skaitant klaidas ir pažeidimus, reikėtų uh, E, deklaruoti ir darbuotojai turi nebijoti tai padaryti. Komisija ketina parengti naujas nuostatas, kurios leistų apsaugoti aviacijos specialistus e, nuo tokių grasinimų. Jie turi jaustis įpareigoti atsiskaityti net ir didelio aplaidumo atvejus e, pastebėję ir apie juos pranešę. Kitas dalykas, matome, kad reikia ir rasti būdų atskirti be pagrindo metamus kaltinimus darbdaviui ir e, negero elgesio atvejus arba klaidas. Šis e, klausimas buvo paminėtas visų kolegų pasisakymas ir reikia pasakyti, kad vienas iš sudėtingiausių diskusijų su valstybėmis narėmis dėl šio reglamento aspektų yra būtent tai, nes paaiškėjo, kad e, gana greitai galima E, pradėti tarsi judinti skirtingus principus ir tradicijas pilistinėje teisėje. Mes e, norime šiame reglamente akcentuoti mentaliteto, kultūros aspektą. Kitas ir mums labai svarbus pasiūlymas yra sukurti mechanizmus, kurie užtikrintų, kad informacijos pateikimas ir pateikto informacija būtų veiksmingai panaudota. Šiuo požiūriu atsiranda naujų prievalių analizuoti surinktą saugos informaciją ir išsiaiškinti bei įgyventinti korektinius ir prevencinius veiksmus. Tai yra reikalinga, kad išspręstume saugumo e, trūkumų problemas. Apie tai dabartinė direktyva nėra kalbama ir manome, kad Tai yra viena iš priežasčių, kodėl dabartinė sistema nėra pakankamai efektyvi pagal turimą teisės bazę. Trečias dalykas - pasiūlyme yra kalbama apie geresnį keitimas informaciją tarp valstybių narių ir e, su EASA. Taip, e, dabartinė informacija, dabartiniai nusiskundimai nėra E, platinami visoms valstybėms narėms ir visoms ES institucijomis. Ne visos valstybės naro, narės žino, kokie atvejai jų valstybėse įvyksta, e, jeigu apie jūs yra pranešama kitose valstybėse narėse. Lygiai taip pat EASA neturi informacijos apie nelaimingus atsitikimus srityse, e, kurios neįeina jos kompetencija. Todėl reikia geriau keisti informaciją. Ir kaip minėjo keletas deputatų, EASA santykiai yra labai svarbus e, ir e, santykiai su ta organizacija e, suvaidins didelį vaidmenį ištikrinant gerą informacijos suteikimą. Mes suprantame, kad dabartinių techninių reglamentų įgyvendinamas, įskaitant ir 2008 metų 216 reglamentą, numatytų konkretesnius atvejus. E, priimtieji galiojantieji dokumentai vienas kitam neprieštarauja, vienas kitą papildo ir tai leistų sukurti horizontaliją dabartinės direktyvos įgyvenimo sistemą. Kaip jau aš sakiau, e, ji yra taikoma greta EASOS įgyvendinimo taisyklių. E, be to, šiame pasiūlyme ESA tenka žymiai svarbesnis vaidmuo sistemoje. Pirmiausia, ESA gali gauti visas visą informaciją, visas, visus pranešimus pagal Europos duomenų bazę. Kitas dalykas, ESA yra patikėta uh, E, visų e, pranešimų einančių jos atsakomybę e, tolesnio sureguliavimo našta. Ir sertifikavimo atvejai taip pat turės būti, pat, informacija, kurios turės būti patikta esai. Saugumo analitikai netrukus susitiks Kielne ir esą kaip tinklo sekretariatas taip pat dalyvaus šiame renginyje. Ir paskutinis dalykas, kurį norėjau paminėti. Pasiūlyme yra sakoma, kad greta nacionalinių lygmenių atliekamo e, būtino darbo e, rinkos veikėjų lygmenių turės būti nustatyti aiškus principai ES lygmenių. Tai padarys e, ekspertai, koordinuojant EASai ir bus užtikrintas uh, E, atitikimas visoje ES įvertinant e, esamus netitikimų ir pažeidimų skaičius ir tikimės, kad bus sukurta gera saugos politika ES lygių. ES komisija yra įsitikinusi, kad šis pranešimas prisidės prie oro nelaimių išvengimo ir geriau apsaugos keleivius. Mes tikimės parlamento paramos, kad galėtume šio tikslo pasiekti visų piliečių labui. Galbūt dar vieną dalyką aš norėčiau išskirti, apie kurį dar nekalbėjau Be to, ką jau sakė dauguma e, parlamentarų, kai kalbėjo apie teisingumo kultūrą ir esus vaidmenį, e, kai kurie kolegos kalbėjo apie bendros aviacijos ir smulkiosios aviacijos, lengvosios aviacijos vaidmenį. Taip, aš sutinku, kad ir tokia aviacija turėtų įeiti į apskaitos sistemą, atsiskaitimo sistemą. Bet kai mes e, dabar pereiname prie. E, mm, tokio reglamento, kuriame bus mažiau nurodymų, e, turėsime daugiau dėmesio ir atsakomybės skirti patiems pilotams. Todėl šiuo atveju aš norėčiau, kad patys lakūnai geriau registruotų nenumatytus atvejus, neplanuotus atvejus, bet netokios e, pat e, netoks pat taikymo mastas, netokios pat proporcijos bus taikomos lengviesiams lėktuvams ir civilinės aviacijos lėktuvams. Taip pat atskaitimo dažnis turės būti reglamentuojamas. Manau, kad viską, ką reikėjo paminėjau. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Nemanau, kad jūs atsakėt pono klaus, Kramerio klausimą. Pone Kornelis, ar norėtumėt šiek tiek pakalbėti? Taip, pirmininkė, atsiprašau. Dėl uh, oro kokybės lėktuvo kabinoje aš uh, E, kaip tik dabar bandome e, parengti reikalingus dokumentus ir vėliau pateiksime tikslas informaciją, bet e, galiu porą žodžių jau dabar pasakyti. EASA šį klausimą nagrinėja ir jau yra surinkta informacijos, šis klausimas yra išnagrinėtas ir atlikti reikalingi išmetavimai orlaiviuose ir kol kas išvados dar nėra galutinės. Todėl šis klausimas vis peržiūrimas. E, kol kas dar nesimama jokių veiksmų, nes nėra pakankamai informacijos apie tai, ką reikės padaryti. Tačiau akivaizdu, kad e, kai išryškės daugiau elementų, ES e, viską sutvarkys. Mes puikiai žinome, kad šis klausimas yra gana jautrus, ypač kai kurioms valstybėms narėms. Jos nori jaustis paliktos nuo šalyje, bet e, kalbant apie e, nenumatytų atvejų e, deklaravimą, tai atvejai orlaivio viduje bus fiksuojami, bus nustėtas privalomas atsiskaitimo sąrašas, toks ligmuo, tai yra labai svarbu tolesniai politikos raidai. I feel a Mr. Kramer umglaublich. Ačiū, kad ponas Krameris toj pasakė žodį umglaublich. Ačiū pirmininkė. Čia ne valstybės narės problema. E, valstybės narės pavieniui sprendžia tas klausimus. Ir e, manau, kad Europos Sąjunga užmerkia akis. Ar jūs laukot, kol kas nors atsitiks? kad būtų imtasi veiksmų. Trejus metus laukime lakūnai, kurie praneždavo tokius atvejus, yra diskriminuojami. Jiems reikia drąsos, kad jie paminėtų tą problemą. Jiems reikia drąsos, kad nueitų pas gydytoją ir būtų jų sveikata patikrinta, nes jie nebegali toliau dirbti. Negalim laukti tolesnių nelaimių, nes kitaip jūs turėsite būti atsakingi. Ar norit ką nors pasakyti sureaguodamas? Ne? Aš noriu tik aiškiai pasakyti, e, ponė e, Kraberi, jūs sakėte, kad e, įvykiai orlaivyje įeis į bendrą įskaitimo sistemą, taip? Taip jūs linksite. Pone Divirak. Ačiū, ponė pirmininkė ir labai ačiū už daugelį išsakytų komentarų. Tai rodo, kad mes visi daug dėmesio skiriame šiam klausimui ir šis tekstas galės būti kuo geresnis. Dėl taikymo srities reikia ieškoti pusiausvyros. Aišku, šis reglamentas turės būti taikomas visai aviacijai ir be abejo negalima taikyti tokių pataisyklių e, stambiesiems vežėjams ir smulkiesiems lėktuvėliams ir panašiai. Dėl Europos oro saugos agentūros. Taip, e, jų tikslas, e, mūsų tikslas nėra nustumti ESA į šalį. Jai tenka centrinis vaidmuo. ESA vadovauja Europos analitikų centrui, kuris, mano nuomonė, turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį šioje analizėje. Aš manau, kad mes visi turime stengtis, kad organizacija galėtų jai tenkančią atsakomybę deramai nešti. Bendrai reikia pasakyti, kad šiame pranešime uh, E, yra sakoma, kad turi būti užtikrintas optimalus, maksimalus atsiskaitimo lygis. Tai jeigu, kad lakūnai jaustusi apsaugoti tokiais atvejais, yra, reikia pakeisti šį tekstą, todėl šiuo tekstu mes norime sukurti tikrą teisingumo sistemą. Kaip Werneris Kun sakė, mes turime išnaudoti visas logikos uh, E, galimybės, kad e, duomenys būtų deramai išnagrinėti. Gerbės pirmininkai, jūs kalbėjote apie vieną konkretų atvejį, kaip prieš šią nelaimę. Aš manau, kad ekspertai išsiaiškins, kas įeina į sąrašą, kas įeina į reglamentą, ne į patį reglamentą, o kas įeina į reglamentą. Taigi, aš nei kiek nebejoju, kad mes turėtume parengti tvirtą parlamento poziciją, kuri taip pat leistų sustiprinti veiksmingai oro erdvės saugą. Bet kokiu atveju dėkuoju Jums už visus pasisakymus. Ačiū. Dėkuoju dabar tik tai norėčiau nurodyti terminus, kad reikia pateikti ataskaitas iki birželio 17, pakeitimus iki birželio 27 dienos komitete balsuosime rugsėjo 17, o plenariniai sesijoje spalį ar lapkritį. Taigi dėl pakeitimų 27 birželio yra paskutinė diena, o komitete balsuosime rugsėjo 17 dieną. Dėkoju, dabar kitas. Darbo tvarkės klausimas yra fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos pranešėjas yra Pargnio ponas. Taigi žodį suteikiu ponui Pargnų. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. E, mano kolega atsiprašo, kad negalėjo atvykti dėl asmeninių priežasčių, todėl aš vietojo pristatysiu jo nuomonės pagrindinės gairės dėl šio reglamento. Kaip žinote, e, E, florinuotų, florinuotų šiltnamio efektą sukeliančių dujų uh, uh, mastas išaugo labai ženkliai. Ir uh, nepaisant to, kad kitos uh, išlakos sumažėjo, uh, ekonomika, kurioje būtų išmetama nedaug CO2, uh, E, neretai yra susijusi su kitokių cheminių medžiagų išmetimu. Ir mes suprantame, kad tai iki 2030 metų turi sumažėti 20-30 procentų. E, nuo 20 iki 28 procentų, nuo 70 iki 78 procentų turėtų uh, E, būti sumažintos išlakos iki 2050 metų, jeigu mes norime apriboti temperatūros kilimą dviem laipsniais. Jau 2012 mes parengėme reglamentą, kuriame kalbama apie e, fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų reglamentavimą, išmetimo reglamentavimą. Reglamenta, reglamente yra kalbama uh, apie tai, kad tokių dujų atsiradimas, tokių dujų reglamentavimo kvotos turi atsirasti rinkoje ir e, kai kalbame apie pasiūlymo transporto pusę, Europos komisija pasiūlė išplėsti taikymo mastą e, negu, turi būti desnis negu dabar. E, ir e, taip mes galėtume toliau apriboti išlakų mastus. E, turi būti užtikrinta e, išlakų kontrolė registravimas. Turi būti suteikta reikalinga įranga sunkvežimiams ir šildymo įrenginiams. Suprantame, kad HFC 134, HFC 125 ir HFC 143A e, išmetimas e, turi būti sumažintas, nes dabar jos yra labai plačiai naudojamos transporto sektoriuje. 2011 m. rugsėjo 14 dienos rezoliucijoje Europos parlamentas ragino komisiją e, sumažinti e, hidrofloranglę vandenilių gamybą bei naudojimą ir mažinti e, jų e, kiekius įvairiose produktuose bei prietaisuose. E, pranešėjas mano, kad komisijos pasiūlymas suteiks galimybės išplėsti taikymo sritį ir ragina daugiau dėmesio skirti galimybių tyrimui, o kalbant apie nuotekio patikrinimus susijusius su pasiūlymo nuostatomis Europos komisija e, mano, kad būtent didesnės nei 3,5 tonos masės sunkvežimiai ir izoterminės priekambos e, turi būti geriau reglamentuojamos. Pranešėjas mano, kad atsižvelginti tai, kiek sąjungo yra transporto priemonių ir talpyklų, netinkamai taikymos rytį neįtraukti mažesnės nei 3,5 tonos masės sunkvežimių furgonų ir izoterminių talpyklų. E, šiame pranešime e, mes norime priminti, kad geležinkelio ir jūrų sektoriai turėtų prisidėti prie šiltnamio efektą sukeliančių fluorintų dujų išmetimo. Ir be to mes suprantame, kad e, būtina atsižvelgti į tarptautinius jūrų transporto sektoriaus e, ypatumus. Kalbėdamas apie E, reglamento išplėtimą, reglamento taikymo srities išplėtimą. E, pranešėjas mano, kad e, ribojimas nuo 2020 metų naudoti iš Florida šiltnamio efektą sukeliančių dujas techninės priežiūros ir namų reikmėms transporto sektoriui nėra tinkamas. Kalbant apie alternatyvių dujų tiekimą. Transporto sektorius 2012 metais informavo apie tam tikras problemas susijusios su kai kuriomis dujomis, dėl kurių vėluojama gyventi reaktyvą dėl dujų išmetamų iš motorinių transporto priemonių kondensavimo sistemų. Šiuo metu kuriami florintų dujų mišiniai, kurių visuotinis atšilimo potencialas mažesnis ir kurie trumpo ir vidutiniu laikotarpiu galėtų būti, taikom, galėtų būti tinkamas sprendimas. Taigi pranešės mano, kad pirmaisiais reglamento gyvenimo metais reikėtų lankstesnės darbo atvarkės ir prašo įvertinti reglamentą pasibaigus šiam laikotarpiu, kad prireikus būtų galima pakoreguoti reikalingą kalendorių. Baigdamas. E, pranešėjas sako, kad reikia atkreipti dėmesį alternatyvių dujų saugumą ir energijos naudojimo efektyvumą. Kai kurios alternatyvios dujos yra labai degios ir gali kelti didesnį pavojų eismo įvykio atveju. Alternatyvių dujų energetikos vartojimo efektyvumas turi bent jau prilygti šiuo metu naudojimų dujų energijos vartojimo efektyvumui, kad nepadidėtų su padidėjusiu transporto priemonių skaičiumi susijęs išmetamo CO2 kiekis. Taigi galiu priminti kad pakeitimus galima teikti iki balandžio 26 dienos. Tie pakeitimai bus svarstomi komitete kovo 29 dieną. Komitete balsavimas numatytas gužės 30 dieną ir jeigu galima rugsėjo mėnesį plenarinėme posėdžiu. Dėkoju pranešėjui, kad pateikėt puikiai tą ataskaitą. O dabar EPP vardu ponas Bankas. Dėkoju, ponia pirmininkė. E, šis e, reglamentas yra labai svarbus, kovojant su o, e, globaliu atšilimu. Komisija puikiai suformulavo ir nurodė, kokiu reikia imtis priemonių, einama tinkama kryptimi. Pagrindinis debatas yra dėl pateikto tvarkaraščio, ar galėtume kažkaip sutrumpinti pateiktus terminus. Ar galėtume sutrumpinti laiką ir kad, kad jis nebebūtų iki 20 metų kai kuriuose srityse. Kai kurios rytis yra neįtrauktos, pavyzdžiui, nepakankamai kalbama apie inovacijas, galbūt galima būtų pakeisti dujas. Kitas dalykas yra pavojaus rodikliai. Taip pat norėčiau pakalbėti apie tris sritis. Visų pirma, dėl oro kondicionavimo sistemų. Kaip minėjau, 2020 yra o, visiškai nerealūs metai, nerealus užsibrieštas terminas. Ateityje bus galima rasti alternatyvų ar pakeitimų Ir nemanau, kad tai galima padaryti iki 20 metų. E, taip pat norėčiau pakalbėti apie e, šaldimo technikas pramonėje naudojamas. E, komisija nurodė terminą, kuris vėliau buvo pakeistas, nes komisija suprato, kad neįmanoma tokių tech, technologijų įdėkti iki 2020 metų ir, ir maisto pramonėje tokie kondicionieriai galbūt jau dabar yra naudojami, bet, bet vis tiek nemanoma, kad 20 metai būtų tinkama data. O kalbant apie izoterminius sunkvežimius ir priekabas, tai e, reik, reikalinga te e, E, temperatūra minus 50 laipsnių ir nemanau, kad tam būtų galima surasti kažkokių alternatyvų dėl šaldimo technologijų. Tai tikrai nemažas, nemažai yra žengta į priekį, nemažas uh, progresas pasiektas, bet viduržėmio jūros šalyse kai kurios uh, uh, šalys įsigijo uh, E, įrenginių, kurie iš tikrųjų yra uždrausti, nes tuose renginiuose yra fluoro dujų. O jeigu jiems reikėtų dabar pakeisti naudojamą įrangą, tai iš, išauktų kaštai ir jie nebebūtų tokie kom, konkurencingi rinkoje.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 Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegai, kuris atliko visą šį darbą. Žinoma, kad emisijų proporcija yra maždaug 30 procentų. Ir šios dujos šildo aplinką daug labiau negu CO2. Kalbant apie e, transporto priemonės, tai kalbam apie izoterminės priemonės, iš tiesų tai reikia kalbėti ne tik apie e, kelių transporto priemonės, bet taip pat ir apie uh, traukinius ir lėktuvus. Reikia suvokti, kokios pavojingos, kokie pavojingi šitie mm, išmetalai. Taigi dar kartą dėkoju pranešėjus ir ko, savo kolegai EPP, iš EPP. Taip pat norėčiau paklausti, koks poveikis būtų, jeigu nu, uždraustume mažoms ir vidutinėms firmoms e, naudoti fluorintas dujas. Ar kokios būtų pasiekmes, jeigu iki nurodytų terminų ir geležinkeliuose būtų uždrausta naudot tokius įrenginius? Ar, ar tai įmanoma? Ar galim įdėkti e, gamtai ir aplinkai draugiškas e, technologijas? Reikia kalbėti apie alternatyves priemonės, reikia e, pakeisti tam tikras technologijas visame pervežimo sektoriuje. Ir aišku, kad tai yra labai brangu. E, Taip pat reikia atsižvelgti ir į baltąją knygą ir pasižiūrėti, kokios priemonės ten yra siūloma. Ar dar norėtumėte pasisakyti iš karto? Labai atsiprašau, bet dar gurkštelsiu vandens gurkšnelį. Ah. Yes, it's, well, it's, the sun is not yet, uh, yet over the yard arm. Saulė vis dar aukštai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ir atsiprašau, kad praleidau debatus, tačiau labai dėkoju, kad suteikėt man žodį trumpai pasisakyti dėl fluorintų dujų ir atėjau į transporto ir e, turizmo komitetą ir dabar jūs kalbate apie sunkvežimius ir, ir taip toliau. O transportui labai, transporto sričiai labai svarbu yra e, aptarti įrenginius, kuriuose yra to, tų dujų. ir tos dujos išsiskiria e, transportui judant ir važiuojant. Aš kalbėsiu apie kelias temas, pakeitimus e, pateikė ponas Pandau. Ir kalbama apie įrenginių nebenaudojimą. O ponas Laininas aplinkosaugos komitete e, galbūt labiau pasisako už komisijos pateiktą modelį. Aš nemanau, kad galiu ką nors e, pasakyti daugiau, negu kad jau pateikta rekomendacijose. Manau, kad reikėtų mums siekti pusiausviros transporto sektoriuje, stengiantis e, sumažinti e, globalų atšilimą. Izoterminiams e, sunkvežimės tikriausiai bus draudžiama naudoti izoterminius sunkvežimius nuo 2025 metų. Kalbant apie oro kondicionavimo e, sistemas, e, tai turbūt bus jos e, draudžiamos nuo 27 laivuose ir autobuse nuo, nuo 20 metų. Ir manau, kad tik tiek norėjau pasisakyti, kai bus pateikti pakeitimai, tai juos tuomet ir peržiūrėmės. Pona Zyla, ar jūs irgi norėtumėt prieš pasisakydamas atsigerti? Taip, aš pritariu, kad reikėtų ieškoti kažkokių alternatyvų, kurios būtų, net, kurios netaip žalotų gamtą, bet taip pat reikia atkreipti dėmesį ir ekonominę naštą. Visų pirma, norėčiau pakalbėti apie uh, įrenginių atsisakymą. Tikrai nereikėtų imtis kažkokių priemonių, kurių nesiūlo komisija, nes e, visų pirma, tai naujų alternatyvių priemonių turėtų būti uh, pakankamai, kad jos galėtų būti taikomos plačiu mastu. Kalbant apie, apie įrangos išlaikymą, tai mes e, pritarėme pranešėjimą, kad e, jeigu e, būtų kažkokie įvesti ribojimai iki penkių tonų, tai E, žinoma, kad mažos ir vidutinės įmonės susidurtų su papildomom išlaidom. Mes e, taip pat e, manom, kad reikėtų įvertinti, ar čia transporto sektoriui nebūtų per didelė našta. O deleguoti aktai yra toks jautrus klausimas. Taip pat penktam priedė pateiktos, e, pateikti maksimalus e, leistini kiekiai taip pat yra pakankamai jautrus klausimas. Dėkuoju. Pone Foster, dėkoju. E, pone pirmininkė, jau viską paminėjo ponas Zylo norėčiau tik šiek tiek e, papildyti dėl, dėl nustatytų laikotarpių. Mes turim užtikrinti, kad būtų naudojamos tos alternatyvos, kurios jau dabar yra prieinamos, kalbant dėl konteinerių. Tai nemanau, kad būtų e, reikalinga ir tinka įtraukti e, konteinerių. Žinoma, kad aplinkosaugos komitetas gali turėti kitokią nuomonę. Dabar dėl laiko. Šeštas pakeitimas sako, kad reikėtų pakeisti iš penkių metų į vienuolika, bet, bet penkeri metai yra per trumpas laikotarpis manau, kad kolegos jau apturė daugumą punktų ir su jais aš sutinku. <clears throat> Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pateikti klausimą komisijai, kad e, viskas būtų aiškiau, nes e, man ir labai smalsu. Pirmiausia dalyka, koks e, yra santykis dabar tarp florinuotųjų dujų, apie kurią šiandien kalbame, ir apie tų propulsinių dujų anksčiau turėtų. Koks yra ryšys? Florinuotusios dujos e, mums e, labai rūpi. Antras dalykas, ką reiškia bendrai e, transportui tokių dujų naudojimas, koks yra jų naudojimo mastas įvairiausiose instaliacijose. Ir trečias, paskutinis klausimas, ar e, ypatingų transporto priemonių naudojimas yra numatomas ir ar tai bus reikšminga šioje srityje. Ja, ich kann es jetzt ganz kurz machen, denn äh, ich hatte die Frage in Bezug auf PKWs, die Kollegen. Labai trumpai. Kadangi Dalį mano klausimų užsakė kiti dėl florintų dujų arba HFCS. E, norėčiau pastirauti, kiek apskritai kainuotų, jeigu visos numatomos priemonės būtų gyvendintos, kadangi kai kurie e, žmonės teigia, kad tai būtų nepaprastai brangu, tiesiog per brangu, kiti sako nieko panašaus, nieko labai brangaus tai nekainuos. Taip pat dėl alternatyvų, kas mane tikrai domintų, tai ar siūlomas alternatyvos E, laikytinos visiškai patikimomis, kadangi galima būtų kelti ne vieną klausimą dėl saugos, e, poveikio sveikatai ir panašiai dėl šių alternatyvų. Taip pat mes jau turime tam tikros patirties, kada technologijos yra įtraukiamas į teisės aktus jūs numatote tam tikrus galutinius terminus, nors nesate visiškai tikri, kaip toliau rutuliosis e, moksliniai tyrimai ir paskiau matosi, kad tai yra nerealu, taigi tenka arba atšaukti teisės aktą, arba jį keisti dėl realių aplinkybių. Taigi, ar komisijos numatyti terminai yra pagristi, vertinant turimą dabartinį žinių lygį arba turimas technologijas. E, mums taip pat labai sunku, kai matome tokio tipo pranešimą, kuris yra labai techniškas, kur yra daug prieštaringų detalių, informacijos. E, Mums tikrai nėra lengva priimti racionalius pagrįstus teisės aktus, todėl norėčiau išgirsti iš komisijos labai tikslių atsakymų. Kągi, prieš teikdama žodį komisijai, noriu e, tiesiog pakartoti tai, ką kalbėjo kai kurie parlamentarai mes kalbame ne vien tik tai apie transportą, čia e, yra ir sveikatos klausimai traukti, aš, pavyzdžiui, žinau iš savo rinkėjų, e, kad e, kai kurie žmonių grupės, pavyzdžiui, asmeninkai, kartais naudoja tokias dujas. Taigi kalbame apie platesnį panaudojimą, tik tai transportą. Bet matyt, kertinės svarbos klausimas, kuris nuskambėjo šviesaliai būtų, koks yra poveikiai įvertinimas, ar apskritai buvo atliktas pilnas poveikiai įvertinimas, kiek tai kainuotų. Taigi, ponas Reina iš klimato kaitos generalinio direktorato, jūs komisijai atstovausite šio klausimu. Kokia yra situacija? Ačiū, ačiū ponė pirmininkė. Iškambėjo keletas labai tikslių klausimų ir pamėginsiu atsakyti taip pat tiksliai. Pirmiausiai norėčiau paminėti mūsų atliktą poveikį vertinimą, kurį, kuris kažkokiu buvo atliktas, kuris buvo pristatytas. Ir jisai rėmėsi labai išsamių tyrimų e, visame šiame sektoriuje. Todėl ten yra surinkta labai tikslių duomenų, labai aiškių atsakymų pagal sektorių, išanalizuojant ir kokios alternatyvos jau yra prieinamos ir taip pat jų potencialą ateičiai, e, tolesnę galimą šių alternatyvų plėtrą, raidą. Visą tai darydami mūsų tyrimė, mūsų poveikį vertinime, mes rėmėmės labai konservatyvių, atsargių vertinimų. Mes nesvarstėme jokių alternatyvų, kurios dar nėra pilnai prieinamos ir kurios nėra bent jau tiek pat saugios kaip HCC ir kurios taip pat e, nėra tiek pat energetiškai efektyvios. Tai buvo savočkia atmetimo kriterijai, kada mes svarstėme, kokios alternatyvos jau yra galimos. Ir mes prieėmėme prie išvados, kad, pavyzdžiui, kalbant apie mažas kilnojamas oro kondicionavimo sistemas, E, šios fluorintos dujos gali būti uždraustos ir tai buvo grindžiama e, palankia išvada, kad alternatyvos jau yra sukurtos ir jos nėra HFCs. Tai yra HC junginiai, e, tokie kaip botanas, propanas, tai yra tiesiog angliavandeniliai, bet ne florinti angliavandeniliai. Ir juos galima saugiai naudoti. Toliau nuskambėjo klausimas, ar yra kokia sąsaja tarp ozoną ardančių medžiagų, CFC vadinamųjų medžiagų, e, e, kurios buvo naudojamos kaip e, lakiusios dujos aerozoliuose. Ir HFCS, kuris mes nagrinėjame šiandien. Taip, iš tikrųjų, HFCS buvo panaudoti kaip pakaitinės dujos. Tačiau Ir, ir dabar ozoną ardančios medžiagos e, toliau keičiamos e, nebeflorintomis dujomis, kaip jau minėjau, būtent angliavandeniliais įvairios sudėties. Kalbant apie rinkos dalį, vėlgi visą tai yra aiškiai išdėstyta ir mūsų tyrimė, ir mūsų poveikio vertinimo dokumente. Taigi aerozoliai sudaro maždaug 10 procentų, kiek mažiau visų šių naudojamų dujų. Tuo tarpu šaldymo įrenginiuose naudojama maždaug 80 procentų florentų dujų. Taigi tai yra svarbi, labai svarbi šių dujų panaudojimas rytis. Plačiaja prasme, Be abejo, mus džiugina tai, kad nuomonėje pritarėme bendrajam požiūrį, nors, kaip jau minėjau, mes e, naudojame konservatyvų metodą Ir vis dėlto manome, kad jeigu atsisakymas šių medžiagų būtų sulėtintas, tai būtų iš tikrųjų praleista galimybė atsisakyti tam tikrų kengsmingų išlakų, kadangi tokiu būdu mes paliktumėm tam tikrus e, emisijų šaltinius dar dešimtmečiams į ateitį. Šiek tiek dėl konkrečiai transporto sektoriaus labai svarbu čia užtikrinti sąžininką konkurenciją tarp įvairių transporto šakų. Uh, arba transporto priemonių. Kodėl mes, pavyzdžiui, neįtraukėme čia konteinerių? Visų pirma, čia kilo abejonių dėl priemonių įgyvendinimo. Priemonės skirtos konteineriams, kurie laisvai cirkuliuoja ir ES, ir už ES ribų, užsienė, ypatingai kalbant apie jūrinius konteinerius, iš tikrųjų gali būti sunku, kad užtikrinti, kad e, būtų grįžtai laikomas iš šių taisyklių. Tokiais atvejais. Vienas svarbus mūsų pasiūlymo elementas būtų uždrausti iš anksto e, užpildytos, dujos, įrang, užpildytos e, dujomis įrangos platinimą. E, ypatingai tos įrangos, kuri dujomis užpildoma už ES e, ribų, kadangi yra pavojus, jog e, bus apeinami mūsų teisės aktai, tiesiog daugiau importuojant būtent užsienio užpildytos įrangos. Ir ko gero tai gali gauti didžiulį mastą. Jeigu reikės kažkiek pakoreguoti, nuostatas dėl konkrečių transporto priemonių, su jomis susijusios ypatingos kažkokios padėties ar situacijos, mes be abejo atme, esame atviri diskusijoms. Kalbant taip pat apie draudimą naudoti HPP. C, e, labai aukšto, aukštos koncentracijos, aukšto, aukšto turinio junginius. E, ši priemonė nėra skirta tam, kad e, operatoriai būtų priversti keisti įrangą. E, ji turėtų būti taikoma tik tai tais atvejais, kada paprasčiausiai galima pakeisti patį šaldymo agentą, šaldiklį, tas dujas, tačiau nebūtinai reikia keisti visą sistemą tą pačią įrangą. Jeigu reikėtų tam tikrų pakeitimų šiuose priemonėse, mes esame pasirengę išklausyti argumentus, įsigilinti juos. Jie, tiesąkant, bent jau dalis jų jau atsispindi tuose pakeitimuose, kuriuos mums iki šiol teko matyti. Toliau buvo klausimas, ne, pasiūlymas e, šiek tiek panksinti procesą ir e, pilnai peržiūrėti viską šiek tiek anksčiau, negu mes siūlėme na, šiuo požiūriu. Mes turėtumėm e, paprašyti jūsų tam tikro atsargumo. E, kai kalbame, kad e, reikėtų tikėtis tokios peržiūros, tai reikėtų pirmiausiai būti tikriems, kad bus atlikta reikiama analizė. Reikėtų numatyti tolesnės politinės priemonės, e, siekiančias toliau negu dabartinės siūlomas priemonės, kurių galiojimas baigtųsi 2030 metais. Ir turime būti atsargos, kad pranešime nebūtų keliami kažkokie tai reikalavimai, kurie E, siekia toliau negu dabar realiai numatomos alternatyvos. Gali būti, kad tokių alternatyvų mm, paskiau tiesiog nebus tuo metu, kada jau reikėtų gyventi. Aš nežinau, ar man pavyko tiksliai atsakyti jūsų klausimus. Aš minėjau mūsų tyrimą. Ir vėlgi galėčiau tik tai pasikartoti, pasakyti, kad mūsų poveikio vertinimas buvo grinčiamas, visi skaičiavimai buvo grinčiami e, tokiu modeliu, kada poveikis BVP būtų maždaug 0,009 procentai bendrų kaštų. Ir mes naudojame du skirtingus modelius, apskaičiuodami tą galimą poveikį, pavyzdžiui, darbo vietoms, užimtumui. E, Vienas parodė, kad e, darbo vietų netgi padaugėtų 7 tūkstančiais e, darbo vietų. O kitas modelis prie, prie išvados, kad e, galbūt 16 tūkstančių darbo vietų būtų prarasta. Taigi sviruojama kažkur tai apie nulį e, e, ir mes tą poveikį vertiname kaip labai nežymų, turint omeny, kad vis dėlto sektoriai, kuriuos tai paliestų, yra labai platus, ten dirba daug daugiau žmonių, atma labai didelę dalį e, ES pramonės, kur technologijos yra pažangios, e, kur esama galimybių panaudoti alternatyvas technologijas ir panašiai. Ir greičiausiai, kad bendrovės tik tai įgytų dar didesnį rinkos dalį tarptautiniu mastu. Na kągi, ačiū. Nežinau, ar e, bus norinčių dar pakomentuoti, jūs matau tikrai esate gerai pasikaustę šios rytie. O jeigu ne, tai aš tiesiog priminsiu, koks yra toliau darbų grafikas, tai yra pakeitimus galime teikti iki balandžio 26 dienos. Balsavimas transporto komitete vyks gegužės 30, o toliau aplinkos komitete Rodos birželio 19, jeigu neklystu. Taigi, dar kada primenu, pakeitimus galim teikti iki balandžio 26-osios. Ačiū. Ir toliau elektroninė mokesčių paslauga bei vinjetės kelvinkios paslaugos teikimo strategija ir vinječių sistema lengvosiams e, transporto priemonėms. Vinčėjas panas Žygins. Ačiū pirmininkė. Aš to daug anksčiau minėjau bendrą kontekstą, dėl ko mums reikia paprastesnės tvarkos. Iš tikrųjų, iškilo problemų su esama sistema ir pirmiausiai, todėl kad komisija nevykdo jau e, galiančių teisės akto. E, iš čia kilo problemas. Tik pirmiausia, noriu padėkoti šiandien pranešėjams už bendradarbiavimą. Mes labai produktyviai pasišnekėjome ketvirtadienį iš ryto. E, vyko toks paskutinis posėdis ir mums pavyko daugelį pateiktų pakeitimų sutraukti į šešis kompromisinius pakeitimus. Na, iš esmės situacija yra tokia, kad um, turiu pasakyti, kad e, e, tie siūlomi kompromisiniai pakeitimai iš tikrųjų gerokai patobulins mano pirminį tekstą. Taigi, pirmiausiai, reikia pripažinti tą faktą, kad šešėlinių pranešėjų indėlis buvo labai naudingas. Aš tikiuosi, kad rytoj e, viskas baigsis labai sėkmingai. Aš esu pasirengęs aptarti bet kokius komentarus. Aš kaip suprantu, kai kurie parlamentarai parlamentarai turi tam tikrų e, nuogastavimų ir išlygų. Praktiškai prieš pusvalandį e, baigėsi paskutinis sutikimas ir jau kam nors kyla kokiu nors abejonių ar klausimų, tai aš esu be abejo pasilenkęs su jumis kalbėtis. Kągi, toras. Mm, ponas Alkadral dabar e, įsikūnė į moterį, ponė Jelasender, e, atrodo, jį pakeitė. Iš tikrųjų, ponė Jela Sander išvyko į užsienį parlamentiniais reikalais, tačiau aš kalbėsiu jos vardu. E, taigi noriu padėkoti pirmiausia pranešėjui už nuveiktą darbą, palaikome bendrą jo poziciją, jo požiūrį ir norime, kad viskas pajudėtų kaip galima greičiau, e, tam, kad Europoje galų galia kuo greičiau būtų įdėkta vieninga sistema. Be abejo, dar e, Čia daug reikia ką nuveikti. Dėl kompromisinių pasiūlymų, kuris nepranešės, aš turiu vieną kitą klausimą. Š šį tekstą gavau tik tai šį ryto dėl antro. Jūs kalbate, kad e, ten absoliučiai būtina būtų priimti direktyvą Ir tai būtų vienas iš galimų metodų. Tačiau gali būti kitų būdų, kitų priemonių, e, taip pat leidžiančių pasiekti pažango šioje srityje. Taigi vietoje šio metodo galima būtų kalbėti apie teisėkuros iniciatyvas, o taip pat kai kurias kitas komisijos, komisijai priklausantis iniciatyvas. Be abejo, mes e, nebejojame, kad turi pasirodyti kažkokia ta iniciatyva, kai dėl sistemos e, regionalizavimo mes manome, kad tai turėtų būti vertinama kaip perinamoji priemonė. Be abejo, svarbiausios šalis galėtų bendradarbiauti, e, siekdamas kažkokio tai tarpinio etapo, kuris užtikrintų tarpusavio saveikumą, bet galų gale galutinis rezultatas turėtų būti toks, kad visoje ES galiotų kažkokia tai bendra, suderinama sistema nuo šiaurės iki pietų ir tai leistų e, žmonėms važiuoti per visą Europą, pasinaudojant vienu kažkokiu tai mechanizmu, kuris būtų tiesiog primtinas visoms valstybėms. Na ir taip pat norėčiau dar akcentuoti, kad e, komisija gali daug ką padaryti. Pavyzdžiui, e, panaudoti ten T programų E, bendrą finansavimo mechanizmą. E, čia būtų galima atlikti kai kurių pasiūlymų tyrimus ir e, tų tyrimų duomenis užpildytų likties nežinomuosius. Kalbant apie e, satelitinio pagrindu veikiančias mokesčių rinkimo sistemas, tai yra vienas iš variantų, viena iš galimybių, tačiau manau, kad dėl technologijų turėtumėm likti neutralus. Mes pritarėme jūsų raginimui, kad reikėtų galbūt įsigilinti į distanciniu būdu veikiančias sistemas, kadangi norime per prie sažiningesnės e, mokesčių rinkimo sistemos. Na ir galų galę penkto kompromiso man susidaro įspūdis, kad čia ne visiškai atsispindi E, tos mintis, kurius mes mėginame pateikti savo pakeitimuose. Pavyzdžiui, mes manome, kad čia per daug manevravimo laisvės paliekam atskirom valstybėm narėm. Jos galėtų pačios spręsti, ar įvesti ar nevesti tokią apmokestinimo sistemą ir taip pat pačios sprendžia, ką daryti su surinktais mokesčiais. Um, turbūt jūs prisimente, kad e, šiaip jau galtinė mūsų pozicija buvo ta, kad e, valstybės narės turėtų būti skatinamas reinvestuoti surinktas lėšas toliau į transporto tinklus, tam, kad jie būtų tvaresni, jie būtų geriau išvystyti. Ir aš norėčiau, kad kompromisinėme pakėtime šitą mintis būtų aiškiai uždėsta. Ties to sustosiu, o šiaip jau iš principo mes pritarėme jūsų pasiūlymui. Turime vieną kitą klausimą, Ir e, jeigu visą tai atsispindės, ką mes siūlėme, tai būtų puiku. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė Mesner kalba. Aš kalbu šešėlinio pranešėjo Wolf Klins vardu. Jis mielai būtų atvykęs į posėdį, bet nespėjo. E, aš norėčiau e, padėkoti pranešėjui ponui Higgins. Kurį laiką kalbėjome jau apie šią temą ir Europos bendra sistema, vieninga, suderinta sistema būtų labai naudinga. Dabar valstybės narės turi skirtingus mechanizmus ir ponas Klins mano, kad labai svarbu, kad kelių mokesčiai ir vinjetės būtų aiškios. Žmonės turi žinoti, ko iš jų tikėti. Sistema turi būti skaidresnė. Keliaujant per Europą turėtų būti žmonėms geriau žinoma, ką reikės vienoje ir kitoje šalyje mokėti. Pagalvokite apie naujas technologijas, apie GPS sistemų mobiliųjų telefonų naudojimą ir kaip būtų galima sumokėti už realią paslaugą. Šiame kontekste tai labai aktualu. Regionalizacija yra turbūt tarpinis žingsnis, ponia Ela Sender apie tai kalbėjo. Be, žinoma, mažas žingsnis yra geriau negu nieko, bet esmė yra ta, kad jeigu vienas regionas nori eiti į priekį, o kiti regionai stabdžiuoja ir nėra pasirengę tą daryti, tai nebus gerai, kad viena ir kita šalis išsiskirs. Bet reikėtų plačesnių mastų turbūt galvoti. Manau, kad ponas Higgins uh, yra ir kitų svarbių minčių išsakęs ir mes melai jas aptarsime. Ja, Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Lichtenberger kalba. Labai atsiprašau, kad buvau išėjusi pradžioje šios diskusijos, nes e, lygiai grečiai vyksta teisės reikalų ir moterų teisių komitetų posėdis. Ir turėjau ten pasirodyti, nes kalbėjome apie moteris aukštose pareigose. Aš manau, kad aš dalyvaudama diskusiją realios kokybės galiu įnešti, nebereikia nieko bijoti. Dėkoju pranešėjai bet kokią atveju, nes jisai realiai e, pagerino padėtį. Buvo Strasbūrė, gana palankė diskusija, bet išlieka vienas e, neišspręstas klausimas, bet jau mano galvoje. Man susidarė įspūdis, kad mes nenorėjome, jog būtų paminėtas reglamentas. Tačiau matome, kad trijose kompromisuose toks reglamentas yra minimas. Taigi aš manau, kad reikėtų atidžiau įvertinti padėtį. Tikrai nemanau, kad būtent to nori mūsų dauguma. Bent jau neto tikisi iš ankstesnės diskusijos. Taip pat buvo kalbama apie tai, koks e, bus teisinis statusas. Jeigu valstybės narės nori įgyvendinti vieną ar kitą reikalavimą, niekas joms negali sutrukdyti. Manau, kad bus kur kas geriau, jeigu galėsime suderinti kažką europietiško, jeigu bus reglamentas. Man atrodo, kad nuorodų įrašymas yra svarbu. Mes turime apsispręsti, ar rašys, įtrauksiu nuorodas ar ne. O šiaip yra paminėta daug reikšmingų klausimų kompromisuose. Dėkuoju pranešėjų už tai. Mūsų patirtis rodo, kad mums labai svarbu technologinis neutralumas. Tai yra nepaprastai reikšminga. Nenorime, kad e, būtų sukurtas, e, nustatytas e, griežtais vienas ar kitoks įrenginio modelis. Tai tik sustabdytų padėtį ir pažangos nebebūtų siekiama. Taigi, įgyvendinimas ir šių priemonių juridinis laikymasis jau anksčiau buvo būtini, tačiau taip e, neatsitiko ir iškelta daug iniciatyvų, kuriuose nesižvelgiama į tai, dėl ko buvo iš esmės susitarta. Taigi, kokia yra e, šios diskusijos atgaivinimo prasmė. Mes turime jausti, kad viskas bus gerai įgyvendinta. O įgyvendinimas toks e, turi būti gerai kontroliuojamas. Be to, mums reikia numatyti galimybės nubausti valstybės narės, kurios to nepadaro. Pone Maisner iškėlė klausimą, kurį aš norėčiau išskirti taip pat Pone Elasander pasiūlė, kad mes keltume regionės iniciatyvas. Man ne visiškai buvo aišku iš to, ką girdėjau šiandien, kur tiksliai regionai galės kontroliuoti padėtį. Ar e, kalbėsime apie uh, apmokestinimo sistemai naudotų renginių supirkimą ar apie ką tiksliau? Matėme, kad kartais procedūros išsitėsi labai ilgai. Ir labai svarbu aiškiai pasakyti, ko mes siekiame, koks yra mūsų tikslas įvedant naują sistemą. Negalim palikti to neišspręsto visiems laikams. Um, Pona Zylė, ačiū pirmininkė. Pirmiausia, ir aš noriu padėkoti ponui Higgins už padarytą darbą, nors e, galbūt ir yra e, tam tikrų dalių dokumente, kuriuoms aš nepritariu. Visų pirma, paminėsiu, kad mūsų nuomonė nauja sistema e, būtų e, reglamentuojama per direktyvą. Pažvelkime į 2004 metus. Tada mums nepavyko pasiekti to, ko norėjome. Ir nemanome, kad šiandien pasirinktas modelis yra geras. Tiesą sakant, mums reikia juridiškai privalomo teksto, kuris leistų pagerinti dabartinių apmokestinimų sistemų saveikumą. Norėčiau išskirti mūsų, mūsų poziciją dėl šio teksto. Valstybės narės turėtų uh, prioritetizuoti um, apmokestinimą pagal nuvažiuotą atstumą, o ne pagal laiką. Uh, Kai kuriuose valstybės narėse yra pateikiamos skirtingos priežastys, kodėl kitoks apmokestinimas taikomas. Kai kuriais atvejais yra sakoma, kad dideli sunkvežimiai gali dieną naktį važiuoti e, ir tai padaryti žalą kitoms valstybėms narėms. Bet e, būtent valstybės narės turi nuspręsti, kurios sistemos jiems yra geriausios e, vienomis ar kitomis aplinkybėmis. Regionalizacijos klausimas buvo paminėtas. Mes matome, kad regionalizacija gali būti e, geras veikimo būdas. Elektroninio apmokestinimo sistemų saveikumas e, geriau būtų užtikrintas taip, negu sukuriant gražų teisės aktą dėl vienodos sistemos, bet praktiškai ji niekiek nepastenkintų. Todėl gal regioninis požiūris būtų uh, tinkamesnis. Ponas Rubiks. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es arī gribu izteikt pateicības vārdus ziņo. Ačiū pirmininkė. Aš irgi noriu padėkoti pranešėjui. Mano frakcijos ir mano asmeninė nuomonė Šis pasiūlymas prieštarauja e, bendroms Europos e, tendencijoms. Mes bandome kažką liberalizuoti. Aš manau, kad e, čia panašus požiūris pasirinktas, bet skirtingose valstybėse narėse yra skirtingos aplinkybės, valstybės narės yra skirtingai išsivyščiusios. Kai kurios valstybės pasirinko vienokį veikimo būdą, kitos pasirinko kitokį. Kaip sakė ponas Zylė, e, tarp valstybių narių didžiuliai skirtumai, bet bendrai aš sutinku su to, kas parašyta. Ponas Koch. Ačiū, ponė pirmininkė. Širdingai ačiū ponui Higginsui, jis puikų darbą atliko. Tik porą dalykų norėčiau išskirti. Kai kuriuose konstatuojamosios dalies punktuose yra kalbama apie vartotojo principą, vartojimo principą arba teršėjas moka prieš, e, principą teršėjas moka prieš pastatymą principui vartotojas moka. Manau, kad reiktų nuoseklesniems mums būti. Prisiminkim, kas čia parašyta konstatuojamojo dalyje. Pažiūrėkit, kas yra pašto penktam kompromise. Äh, Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, atsiprašau už tai, kad nedalyvavau šiame renginyje anksčiau. Maniau, kad e, pavyks man e, suderinti e, darbą dviejose vietose, bet nepavyko. Eh, kartos tai, ką sakė ponas Koch. Jeigu galėtumėm paimti kelių mokesčių pinigus ir panaudoti jos kelių eksploatacijai ir kelių tiesimui, būtų puiku. Bet eh, šis e, veiksmas įeitų į valstybių narių kompetenciją. Todėl aš nelabai įsivaizduoju, kaip mes galėtumėm pasiekti tuos pinigus. Tačiau manau, kad toks principas būtų racionalus ir mes visi apie tai už tai pasisakytume. Kas dabar vyksta Vokietijai? Neturim pakankamai pinigų kelių eksploatacijai ir jėkimui. Netgi eksploatacija, jau nekalbant apie naujų kelių tiesimą. E, taigi čia buvo toks mano pirmas pasibėjimas. O antras dalykas. Atrodo, kad iškyla rimtų problemų, kadangi priemonės, kurios jau dabar yra įvestos, nuostatos, kurios jau galioja, ne visuomet yra įgyvendinamos. Taigi iškyla įgyvendinimo klausimas ir būtina apie jį galvoti. Todėl mes ir kreipiamės į Europos komisiją, kad jį įvertintų padėtį ir kad mes um, užtikrintume gerą gyvenimą. Kitas dalykas, pats laikas jau prisiminti, kad seniai seniai buvo priimtas susitarimas, kad iki 2010 metų būtų. Uh, um, ES paversta žiniomis e, pagrįstos ekonomikos lyderė. Tačiau iš tiesų taip neatsitiko. Šis e, mūsų planas tiesiog žlugo. Tačiau čia manome, kad yra daug potencialo naudžiovėms kurti. O kitose srityse yra labai pažangių kelių mokesčių sistemų. Tai ar mes čia teisingai einam, ar pasirinktas mūsų veikimo būdas leis išnaudoti pažangiausias egzistuojančias technologijas? Čia man atrodo, kad mes greičiau e, išnaudosime ir susiaurinsime dar sistemas, kurias jau dabar turime. E, Aišku, saveikumas yra reikalingas, tačiau aš manau, kad vienokiu ir kitokiu mastu reikės tokio esminio, kokybinio šuolio, kad e, mes e, e, pradėtume naudoti pažangesnės technologijas. Manau, kad dokumente tam yra pakankamai skiriama reikšmės. Kitas dalykas. Valstybės narės, aišku, išlaiko teisę nuspręsti, ar joms mokesčių sistema yra reikalinga ir kokia E, sistema bendrai būtų naudinga, ar tai būtų pagal atstumą, pagal laiką ir kokie elementai būtų naudingiausi. Aišku, būtų naudinga, jeigu mes įsidėktume kažką europietiško visos Europos masto. Net jeigu tai nebūtų padaryta šimtų procentų visoje sistemoje, bet tai jau reikštų greičiausiai, kad jeigu, pavyzdžiui, keliaujate iš Europos šiaurės į pietus ir jeigu nesate pasirūpinęs tomis e, skirtingomis apmokėjimo priemonėmis, tai susitursite su rimtais sunkumais, kaip eilinis vartotojas. Taigi, supaprastimas reikalauja, kad apmokestinimo mokesčių surinkimo mechanizmai būtų vienodi. Turėtų būti suteikta galimybė sumokėti iš anksto, turėtų būti galimybė padaryti tai internetu ir aš visiškai sutinku su tuo, kas čia parašyta to požiūriu. Paskutinis mano pastebėjimas. Mums reikia būti tikriems. Ir garantuoti, kad vartotojams e, sistema bus aiški ir suprantama, skaidri. Vartotojas turi geriau žinoti, kaip, e, kodėl tokie mokesčiai yra renkami, kaip jie yra panaudojami, kur ir uh, kam jie yra skiriami. Bet bendrai manau, kad pono Higginso pranešimas labai geras, dėlė dalimi jis jo neturi jokių prieštaravimų, tik tai keletas e, smulkmenų iškyla. Ir manau, jeigu patvirtinsime kompromisinius pasiūlymus ir e, parengsime e, geresnį dokumentą, tai galbūt dar labiau sugebėsime sumažinti dabartinių pakeitimų skaičių, kurie neįeina į bendrą dosiją. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Higgins už padarytą darbą. Kai mes pradėjome apie tai kalbėti, aš buvau įvardinęs keletą pagrindinių principų, kuriais tengiuosi palengvinti gyvenimą mums patiems. Aš manau, kad labai svarbu visiems laisvai Europoje judėti ir taip pat reikia vienodos sistemos. Turiu galvoje, kad prie sienos nereikėtų žmonėms turėti sustoti kiekvieną kartą. Ir nereikėtų kiekvieną kartą žmogui bandyti suprasti, kokia yra sistema vienoje ar kitoje šalyje. E, Ta yra svarbu dėl dviejų pagrindinių priežasčių. Pirmiausia, dabar yra chaosas. Ir tas chaosas taps dar mm, klampesnis, nes e, dabar geležinkį, e, aš prašau, greitkelius tvarko vis daugiau rangovų, Matome, kaip yra pasirašomi e, privatus ir visuomeniniai partneriški susitarimai, kaip yra bendrai naudojama įvairiomis struktūromis. Taigi panašu, kad ateityje judėti greitkeliais bus dar sudėtingiau. Kitas dalykas, reikia užtikrinti saugumą, reikia žinoti, kas kiek kainuoja. E, E, man atrodo, tai yra asmenis dalykas. Tam tikra prasme, mano nuomonė, yra pasiekta derama reakcija į mūsų išreikštas problemas, tačiau tekste tai reikėtų dar kartą pakartoti. Aš norėčiau paprašyti pono Higginso. Neturėjau galimybės pats kompromisus detaliai išanalizuoti, aš tik tai prieš porą minučių juos peržvelgiau. Dėl regionalizacijos Tai nebūtinai reiškia supaprastinimą, greičiau tai bus padėties komplikavimas. Aš netikiu regionalizaciją. Ir aš taip pat nenori, norėjau sužinoti, kaip bus su mano pakeitimu 22. Jame yra kalbama apie artėjantį Europos Sąjungos masto reglamentavimą ir atitinkamą reglamentą, kuriame nebus nustatyta aiškiai, tiksliai, e, koks turi būti reglamentavimas pagal kompromisą. Taigi aš norėčiau žinoti, ką jūs galvojate apie tą 22 pakeitimą. O bendrai, manau, kad bus pasiektas geras, suderintas tekstas, apimantis visas mums rūpimas problemas, nes man atrodo, kad kitaip gyvenimas tik dar labiau apsunkės. Kaip mes elgsimės? Aš netikiu tomis vinjetėmis ar miesto centro mokesčiais. Aš e, manau, GNSS sistema būtų geresnė. Tai būtų visų sunkumų sprendimas e, mokėjimų valdymo sistemos turėtų būti pagrystos ne laiku, o e, nuvažiuotų atstumu. Kitaip tariant, tie, kurie vartoja, tie, kurie teršia, turi ir mokėti. Thank you, Mr. Chairman, and thank... Dėkoju ponė pirmininkai ir taip pat dėkoju ponui Higginsui už konstruktyvų darbą ir už pakeitimus bei kolegų nuomonės šiandien išsakytas. Kai, kurie, pakei, kai kuriuose pakeitimuose svarstoma, kasgi turi mokėti ir mes pasisakome už tokias, e, tokius pasiūlymus ir mes pasisakome už kelių mokesčių iniciatyvas. Taip pat norime, kad išliktų lankstumas valstybėms narėms, kad jos galėtų uh, pačios nustatyti mokesčius. Taip pat girdėjau, kad yra kažkokių kontroversiškų pasisakymų dėl, dėl pakeitimų vieni pasisako už bendrą e, regioninę Europą, o komisijos nuomonė reikėtų tai taikyti e, visai, visai Europos Sąjungai, visai Europai. Taip pat e, norėčiau paminėti, kad dabar transeuropinis tinklas, tai regioninis projektas, kuris jau apima 70 procentų Europos teritorijos ir reikėtų jį tikr tikriausiai e, išplėsti. Vis dėlto yra du pakeitimai, kuriuos aš laikau kiek problematiškais, bet kol dar nepateiktas kompromisinis tekstas, tai E, dėl e, tai sunku kalbėti apie tos pakeitimus, gal jie bus pakeisti. E, tai šiek tiek abejonių kyla dėl 14 pakeitimo, nes paslaugos yra per plačiai apibrėžiamos. Taip pat dėl kalbam apie kelių mokesčius, kurie renkami ir suteikiamos bet kokios paslaugos. Taigi, e, jeigu, pavyzdžiui, ten buvo teigiama, kad jeigu šalia kelio yra kažkokia gražia pilis ar restoranas ir tuo keliu vežiojama e, daugiau, tai reikėtų imti papildomus mokesčius. Nemanau, kad tam reikėtų pritarti. Taigi tik E, kelios techninės specifikacijos dar turėtų būti patikslintos. Ir dabar jaus e, e, tos techninės specifikacijos yra prieinamos kelių mokestis turėtų būti supaprastintas. Taigi manau, kad ataskaita puikiai atspindi šios požiūris. Tai pabaigai norėčiau pabrėžti, kad jeigu šioje idėjas sistemoje sistema bus nepakankama, tai komisija pasiruošusi e, pateikti naujus teisės aktus, bet e, mes jau esam, norim pasakyti, kad esam patenkinti pateiktais pasiūlymais, kad einam teisinga kryptimi. Ir, ir taip pat jau dabar e, šiek tiek juokaudamas noriu pasakyti, kad ir taip lab, daug apribojimų turime. Tai nežinau, ar e, teisinės aktas šiuo atveju padėtų, bet e, noriu dar kartą pakartoti, kad e, turime stebėti padėtį, žiūrėti, kaip tai įgyvendinama. Tai dar kartą dėkoju Higin, ponui Higginsui ir kitiems e, nariams už pasisakymus. Pone Higginsai, jums žodis. Dėkoju. Aš visiškai e, sutinku su komisija, ypač už tai, kad reikėtų imti mokesčiai priklausomai nuo atstumo ir taip pat noriu pasakyti dėl regionalizacijos. Ši situacija, e, tai mes kalbam apie regionalizaciją kaip apie pereinamąją priemonę, ne kaip galutinę ir nuolatinę priemonę. Uh, kalbant dėl komisijos e, pasisakymų, dėl mokesčių ir, ir papildomų rinkliavų, tai visiškai e, pritariu komisijai šiuo klausimu. Kalbant dėl e, pono uh, Klinco pasisakymo, tai aš pritariu viskam, ką jis sakė. Kalbant apie galiojančias direktyvas, tai jeigu mes turėtume tokias direktyvas, tai jos turbūt neveiktų, tą turėtų pripažinti ir komisija. Bet dabar mums labai reikia reglamento, tačiau jis turėtų būti tik tai kaip viena iš galimybių. Juo reikėtų vadovautis e, tik tai tuo atveju, jeigu e, neveiktų kiti teisės aktai. Va čia ir yra pagrindinė problema. Kalbant apie pono Elkadroji pastabas, o kiti e, pasisakiusieji taip pat paminėjo, kad E, pateikiamas kompromisinis tekstas ir pateikiamas, e, pateikiama reglamentacija, bet tai tiesiog vienas iš variantų, tai ne prievolė. Ir kalbant apie technologinį neutralumą. Mes nenorim pasirinkti kažkokios vienos e, technologinės priemonės, bet mes norim, kad komisija padarytų Mm, tyrimą ir panalizuotų, kokios galimos technologijos. Mes nenorim pasakyti, kad viena technologija yra geresnė negu kitos. Taip pat e, e, e, dėl regionalizacijos tai tiesiog tarpinis variantas, nenuolatinis. Jeigu komisija teigiamai neatsakys, tai manysim, kad reikia reglamento. Direktyva buvo, reglamento nebuvo ir koksgi rezultatas mes visiškai nepasistumėjome. Dabar dėl to teršėjo, teršėjas moka, vartotojas moka, dėl to principo mums visiškai to nereikia. Yra šiokių tokių niansų. Tai, bet vis tiek galiausiai e, kalbam apie teisinius aktus, kuriais tai reglamentuojama. Dėkoju ponui Higginsui, balsuosime rytoj. Šiandien darbo tvarkę baigiame. E, po penkių minučių vyks koordinatorių posėdis. Dėkojame.